Okay, we should start. Можеме? Ar galim pradėti? Labadiena, sveiki atvykę į mūsų komiteto eilinį posėdį. Ir norėčiau pirmiausia pradėti nuo tų pokyčių, kurie yra padaryti darbo tvarkėje. Pakeitimai štai kokie. Ketvirtas punktas. Pono Huitemo pranešimas dėl trešiamųjų produktų tiekimo rinkai bus šis punktas varstomas šio posėdžio pabaigoje, po to, kai išklausysime Angri misijos Berlyne ataskaitą. Dešimtas punktas - Agri nuomonė ir balsavimas dėl jos, tai yra nuomonė dėl laikinųjų autonominių priekybos priemonių Ukrainai kuriomis papildomos priekybos lengvatos taikomos pagal asociacijos susitarimą nustatymas. Šis punktas atidedamas į kitą mūsų komiteto posėdį kovo 13 dieną. Taigi, kovo 13 dieną, pirmadienį. Ir toliau 17 punktas dėl to, kad um, pasikeitė komisijos narių atsakingų darbo atvarkė. Šiandien numatyta popietinė diskusija su komisijos nariais Phil Hoganu ir um, ponė Vestager. Ši diskusija nukeliama taip pat į kitą posėdį, bet to posėdžio datą dar paskirsime vėliau. Turime rasti laiką, kuris tiktų abiems komisijos nariams. Atsiprašau visų už šios pakeitimus, nematau pastabų dėl darbotvarkės, taigi galime darbotvarkę tvirtinti. Mūsų šios dienos posėdis yra transliuojamas. Sakiau jau, kad kovo 13 dieną vyks e, posėdis e, Strasbūrė. Ir posėdis prasidės 19 e, valandą. Šiandien mūsų posėdis transliuojamas 16 kalbų. Ir dar dėl trečio punkto, dėl darbo tvarkės, dėl protokolo tvirtinimo, ponas Des paprašė žodžio. Ačiū pirmininkė. paprašiau žodžio, mane nustebino tai, kad vyks dar vienas neįlinis posėdis Strasbūrė. Man atrodo, kad buvome nutarę neįlinių posėdžių Strasbūrė neberengti, taigi mane šis sprendimas nustebino. Jeigu šis posėdis vis dėlto bus organizuojamas, tai turėtų būti įvardinta aiškiai kaip išimtis. Mes Iš tiesų, rinkimo laikotarpiu negalėjome dalyvauti neįlinėse susitikimuose Strasbūrė ir Briuselėje taip pat turime daug darbo, bet to, jeigu rengime posėdžius Strasbūrė, tai e, turi ir atitinkamą kainą. Taigi aš prašyčiau e, atšaukti posėdį Strasbūrė ir prašyti koordinatorių, kad jie sutiktų. E, na, Aš sutinku tikrai su tuo, ką jūs sakote, bet gyvenimas sudėtingas, yra tam tikrų aplinkybių ir yra svarbių klausimų, kuriuos reikia aptarti. Gerbėmėji, nenoriu čia pradėti diskusijos išsamios šią temą, bet dar ponas Lanikal, vieną minutę. Nežinau, ar gerai ar blogai renkti posėdžius e, Strasbūrė, bet e, bent jau gerbkime anglų kalbą ir nevadinkime e, ekstra. Ne. Atmeskime tą ne priešdėlį. Tai nėra neįliniai posėdžiai, tai yra eiliniai posėdžiai. Okay, okay. Gerai, ačiū. Stengsimės. Ponas Agniu. Eh, Ačiū, pirmininkė. Žinau, kad sekretariatui tekus nelengva užduotis. Turim derinti, koordinuoti savo darbą su žuvinkysės komitetu. Uh, kadangi daug kas iš mūsų komiteto narių yra ir žuvininkystės komiteto nariai, ir be to balsavimai kartais abiejose komitetuose būna, ir, ir jeigu balsuojame ir šiame komitete, ir jeigu balsavimas ir žuvininkystės komitete tuo pat metu vyksta, tai mūsų yra labai sudėtinga, reikėtų tikrai bandyti kiek įmanoma koordinuoti mūsų, derinti mūsų darbą, aš suprantu, kad tai nėra lengva užduotis. Tiesiog norėčiau labai prašyti, kad ateityje, kai rengiame balsavimus mūsų komitetui, komitete, kad tai nesutaptų su balsavimu žuvininkystės komitete, nes tikrai labai sutinga mums. Meritoričnai. Taip, iš tikrųjų, Žemės ūkio komitetas ir žuvininkystės komitetas, taip pat ir aplinkos komitetas e, svarsto kai kurios tos pačius klausimus, taigi mes turime tikrai koordinuoti e, grafikus. Ponas Agnių, ačiū pirmininkė, tik norėčiau pritarti tam, ką sakė Albert Des ir ponia Garcija Iš tikrųjų, e, kartais e, pirmadienio vakarai Strasbūrė vienu metu balsuojama skirtingose komitetuose, o kartais dar mums pavyksta Strasbūro plenarinėme posėdėje gauti kalbėjimo laiko tuo pačiu metu. Tai tikrai mums e, apsunkina gyvenimą. Ir mačiau, kad rytoj popietinė viena iš dalių šio posėdžio atšaukta, o Strasbūrė štai numatyta papildomo laiko. Tai nėra prasmės taip dirbti. Mes turime iš tikrųjų susitarti, kad jeigu jau bus rengiamas posėdis Strasbūrė, tai bent jau e, turėtų posėdis prasidėti 18. Bent jau mes vakarieniausime normalių laikų pirmininkė. E, bardzo dziękuję. Ačiū. Atsižvelgsime į jūsų vertingas pastabas. atsižvelgsime į pastabas, stengsimės, kad tokių sutapimų nebūtų. Kartais tikrai ne nuo mūsų viskas priklauso. Bet taip pat e, prašau supratimo Kągi, gerbėmiai, trečias darbo tvarkės punktas - sausio 9 ir sausio 25-6 dienų protokolas. Šios protokolus tvirtiname pagal um, procedūrą. Ketvirtą punktą, kaip sakiau, perkelsime į vėlesnę posėdžio dalį, o dabar aptarsime pono Serao Santos nuomonės, tai yra nuomonė dėl sanglaudos ir vystimosi skatinimo atokiausiuose ES regionuose. Sutarties dėl ES veikimo 349 straipsnio įgyvendinimas atsakingas komitetas regionų, regionio vystimosi komitetas. Ir svarstant šią nuomonę, mums svarbu pabrėžti žemės ūkio svarbą vystantis um, atokiausiams regionams. Mes turime užtikrinti, kad žemės ūkiui būtų tose regionuose skiriamos atitinkamos lengvatos. Prisimenu mūsų apsilankymą Azorose, kur buvo kalbama apie tikrai specifinę žemės ūkio uh, padėtį, specifinės žemės ūkio sąlygas e, atokiausiuose regionuose, bet e, ponas Irausantos viską pristatys e, aiškiau. Obrigado, senhor prezidente, ir obrigado também por ter recordado. Eh, Labai ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad tiek daug iš jūsų galėjote vykti į Azorus. Labai dėkuoju pirmininkė Jums už tai, ką pasakėte. Ponas ir ponai, turime 349 straipsnį e, Europos Sąjungos sutarties dėl biudžeto. Čia yra pasakyta, kad turime turėti omenyje, kad tie regionai labai yra atokiai išsidėstę nuo Europos, sudėtinga, aišku, ten dirbti ir žemės ūkis e, turi savo specifiką, dažniausiai tai yra labai e, mažo masto ūkininkavimas, taigi reikia tai atsižvelgti. Tai Prieš vis metus audito rūmai patvirtino, kad 349 straipsnis yra tinkamas teisinis pagrindas, kad ES galėtų um, savo požiūrį pritaikyti specialiai tokiems regionams, kad jie galėtų kad būtų atsižvelgta jų specifika, kad jie galėtų a, ir, ir, ir sanglados politiką naudotis tinkamai, kad investicijos būtų tinkamos daromos ir taip toliau. E, nepaisant to, tokiausi Europos regionai susiduria su didžiuliais iššūkiais, e, a, tai klimato kaitos ar kasdienio gyvenimo iššūkiais dėl to, kad yra didelė izolacija ir ne, dažnai ekstremalus klimatas pakankamai ir ekosistema yra e, specifinė tiek sausumoje, tiek jūrose. A, tose salų regionuose. Ir nepamirškime, kad tose regionuose žemės ūkis yra gyvybiškai svarbi ūkio šaka. Be to, mm, žemės ūkio indėlis į BVP yra nepaprastai didelis tose regionuose. Reikia nepamiršti to ir, ir Azorai, tai yra vienas iš tokių regionų. Jeigu pažytumėm į Azoro BVP, žemės ūkio indėlis dalis yra 12 procentų. Tai yra 12 procentų ir, ir darbo vietų yra sukūriama e, žemės ūkė ir didelė dalis jaunimo ten dirba. Iš tikrųjų, tie vidurkiai yra daug desni nei mūsų žemynėje Europoje. Du nu, trešdalė tokių regionų teritorijų yra būtent e, skirta žemdirbystėj, miškininkystėj. Tas yra labai svarbu, galvojant apie užimtumą, apie aplinkos e, situaciją tose regionuose. Taigi, sanglaudos priemonės, kurios yra numatytos ES, yra būtinos, norint tinkamai plėtoti tų atokiausių Europos regionų žemės ūkį. Turime ir komisijos ataskaitą dėl atokiausių regionų plėtotės. Na, reikia pabrėžti, kad e, tos ataskaitos išvadose yra pasakyta, jog dabartinių pastangų dabartinės pastangas, kurios yra dedamos palaikyti žemės ūkį, turi būti tęsiamos, kad būtų galima užtikrinti žemės ūkio indėlį, PVP, augimą ir taip toliau. Taigi tas darbas turi būti tęsiamas. Ypač reikia atkreipti dėmesį į esminius produktus, į, pavyzdžiui, mūsų atveju tai būtų jautiena, pienas, bananai, būtent mano Azorų regione. Tai yra svarbiausi žemės ūkio sektoriai, kuriuos būtina ir toliau remti. Mm, priešingų atveju padariniai bus tikrai katastrofiški tokiems regionams. Reikia nepamiršti, kad um, ekonominės veiklos diversifikavimui tokiausiuose regionuose yra labai mažai galimybių. Tie regionai yra labai trapus. Ypač e, žemės ūkis yra nepaprastai jautrus ir e, ypatingai krizės laikotarpiu žemės ūkis tikrai nusipelnė ypatingo palaikymą. Noriu priminti, kad 30 procentų pieno Portugalijoje yra pagaminama būtent zoruose. Pininkystės sektorius patyrė e, tikrai neigiamų padarinių dėl krizės ir aišku, kad jeigu tas poveikis yra bus neigiamas, tai a, situacija bus katastrofiška. Bet reikia paminėti 32 straipsnį reglamento. Čia komisija sako, kad reikia toliau įgyvendinti tas nuostas ir atsižvelgti jas e, visose priekybos susitarimuose, kurios mes sudarome su kitomis valstybėmis, kadangi žemės ūkis yra nepaprastai jautrus e, atokiausiuose regionuose. Be to turime Smaš pranešimą dėl mm, saugiklių nuostatų, priekyba bananais, su, ypač su Peru ir mm, Kolumbija. Ir būtent akcentuojama šita situacija. Aš, aš tikiuosi, kad bus tinkamai laikomasi tų apsauginių nuostatų mm, gyveninant tuos sutarimus. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį parlamento nariams ir pirmiausia, ponė Ribeiro. Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, caros colegas. Queríamos mais. Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Norėčiau padėkoti ponui Sero Santos už atliktą darbą rengiančią nuomonę. Man atrodo, tai puikus pagrindas tolesnėms dėryboms, tolesniam darbui. Uh, aptarta tai, ką būtina atsižvelgti. Aš labai džiaugiuosi, kad e, mūsų komitetas nusintė delegaciją į Azorus, nes tuo met komiteto nariai galėjo pamatyti realią situaciją vietoje. Nepamirškime, kad turime straipsnį 349, tai yra teisinis pagrindas. Čia mes tai svarstame, būtent tai kalba apie paramą žemės ūkiui to, tose regionuose ir e, ūkio diversifikavimui tose regionuose. Tai yra nepaprastai svarbu, galvojant apie BVP didinimą, užimtumo didinimą, skurdo mažinimą. E, todėl labai e, džiaugiausi, kad mūsų delegacija galėjo nuvykti į Azorus ir patys nariai galėjo pasidaryti išvadas. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kokį indėlį žemės ūkis įdeda į aplinkos išsaugomą ir aplinkos įvairovės išsaugojimą tuose regionuose mm, žemės ūkio indėlis taip pat labai svarbus, tai sprendžiant um, ekonominę, socialinę situaciją tose regionuose. Aišku, dėl krizės um, pieno gavyba patiria didžiulį spaudimą tose regionuose. Uh, Tai reiškia, kad turime pritaikyti tinkamas priemonės, pasitelti reikiamas finansinės priemonės, kad paremtumėm pieninkystės sektorio zorose. Labai kreipčiaus visus narius, kad, būtų, kad pasirūpintumėm, jog tikrai pieninkystės sektorius sulauktų reikiamos pagalbos azorose. Tas pas pasakytina apie bananus, kadangi sudėtinga labai yra situacija toje srityje. Tai Mm, aš esu tikra, kad turime pasirūpinti, jog būtent ši, šios dvi šakos, pieninkystė ir bananų auginimas, tikrai būtų remiami, kad galėtų tinkamai konkuruoti su kitais sektoriais ES. Mes tam turime numatyti reikalingą biudžetą, kad būtų galima skirti reikalingą pagalbą azorams. Dabar numatytos sumos, mano manimu, yra visiškai nepakankamos. Dėl kaimo plėtros programų vėlgi reikėtų nemažinti pastangų e, toliau gyveninti šia, šias programas ir kitas e, tokiausiams regionams skirtas programas, taip pat ir programas skirtas Azorams. Dėl sudarimo, dėl e, finansavimo plėtrai čia apie 35 procentai kaimo plėtros finansavimui yra būtent skirti tose regionuose ir, ir manau, kad tas lygis neturi būti jokių būdų mažinamas. Priešingų atveju mm, sulėties žemės ūkio raida tokiausiose regionuose. Be to labai svarbu yra atgaivinti žemės ūkio tokiausiose regionuose, aišku, Azorose. Turime mm, atjauninti tą sektorių, tai yra pritraukti kaip galima daugiau jaunimo į šį sektorių. Ir būtent tai turėtumėm turėti omenyje svarstydami visas metinės programas, kitas programas. Labai svarbu nepamiršti būtent šio elemento, tai yra atjauninimo žemės ūkio, kad kuo daugiau jaunimo dirbtų žemės ūkio. Manau, kad tai tikrai labai būtų išmintingas požiūris. Ir dar kartą noriu padėkoti ponui Serausantos už parengtą nuomonę. Panas Andriu. Oui, merci, euh, prezident. Dėkoju, pirmininkė. Aš e, taip pat norėčiau pasidžiaugti kolegos Ricardo Serao Santos darbo. Aš taip pat dalyvavau toje misijoje delegacijoje, kuri lankėsi Azorų salose ir aš supratau, kad tikrai tai yra išskirtinis regionas ir reikia atsižvelgti ir į jo pažydžiamumą. Kaip kad minėjo ponė Ribeiro ir ponas Serao Santos, reikia atsižvelgti į šį aspektą ir reikia apie jį informuoti. Taigi, kai mes prašome išskirtinio e, traktavimo, mes turime suprasti, ką tai reiškia, kalbant apie Azorus, apie pieno, pieno gamybą. Reikia suprasti, kokį poveikį ši gamyba daro visai teritorijai. Ir kai mes kalbame apie būtinybę atsižvelgti į tą pieno gamybę, turime suprasti, kad reikėtų atsižvelgti ir, ir į išskirtinumą, žemės ūkio išskirtinumą. Tai turi būti padaryta tokiausiuose regionuose Europoje, kai mes kalbame apie laisvos prekybos susitarimus. Taip pat, manau, reikėtų atsižvelgti ir į šių sustarimų pusiausvyrą ir būtinybę atsižvelgti į tokių teritorijų pažeidžiamumą. Tai jau buvo pasakyta. Manau, kad cukraus ir bananų e, sektoriui teikiama pagalba taip pat yra labai svarbi, kaip kad e, Ir rašoma, pranešime taip pat rašoma, kad reikėtų neįtraukti tam tikrų rūšių cukraus e, į dėrybas dėl prekybos. Aš norėčiau padėkoti už pasiūlymus. Mes turime atsižvelgti į šios, šią Europos Sąjungos neatsiejamą dalį ir jos specifiškumą. Panas Des. Dėkoju, pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš taip pat e, mielai būčiau dalyvavęs toje delegacijoje Azorų silose. Bet kai 2004 metais mane išrinko, aš kartu su kolega iš Prancūzijos lankiausi šiame regione. Todėl, kad aš rengiau pranešimą apie cukrų. Uh, Ir e, mums buvo proga apžiūrėti cuk, cukro, cukrinių runkelių laukus. Tikrai nuvykus į vietą galima labiau, mm, geriau suprasti, kokia yra situacija tuose tokiuose regionuose. Taigi mes Azorų salose jau lankėmės. 30 procentų E, Portugalijos pieno yra išgaunama Azorų salose, bet to pieno pervežimas kainuoja daug. Taigi reikėtų kokios nors konkrečios specialiosios programos, galbūt ji galėtų būti įtraukta į posei programą arba į kaimo plėtros e, programas, todėl kad pervežimas, pieno pervežimas kainuoja daug. Taip pat Azorų salose ga, jau pradėta auginti arbata. 37 tonos yra išauginamos šiuo metu. Taip pat Azorose yra auginami ir bananai. Taigi, aš manau, kad tokios programos kaip posei yra tikrai naudingos. Aš visada rėmiau tokias programas nuo pat savo darbo parlamente pradžios. Manau, kad mes visi turėtume skirti daug dėmesio ir remti tuos atokiausius regionus. Svarbu, kad darbo vietos tose regionuose išliktų tam, kad žmonės turėtų perspektyvų ateityje. Pane Müller, e, Aš taip pat norėčiau padėkoti už pranešimą. Tikrai labai svarbu, kad mes Žemės ūkio komiteto nariai imtumėmės iniciatyvų tam, kad padėtume šiems atokiausiems regionams. Labai svarbi taip pat ir socialinė sanglauda tose regionuose. Man labai priimtinas e, antras pranešimo punktas, kuriame yra kalbama apie aplinkos apsaugą ir apie žmonės, kurie gyvena šiuose regionuose. Taip pat labai svarbu, kad jaunoms, jaunimui atsirastų ateities perspektyvos, atsivertų ateities perspektyvos, keičiantis kartoms kyla tam tikrų problemų žemės ūkio įmonėse ir vairo perdavime, vadų perdavime. Taigi labai svarbu padėti toms įmonėms ir aš norėčiau, kad į tai būtų atsižvelgta pranešime ir taip pat reikėtų skirti dėmesio ir kontrolę kontroliuojamos e, kilmės nuorodos e, produktams. Reikėtų užtikrinti, kad šių produktų kokybė būtų aukšta tose regionuose. Taip pat aš pritariu minčiai, kad reikėtų dar daugiau paramos šiems regionams tam, kad būtų galima padėti žemės ūkiui ponas Kaputo. Dėkuoju. Aš visų pirma norėčiau padėkoti kolegai Serao Santos už puikų darbą, už šį pranešimą. Žemės ūkio veikla yra tikrai labai svarbi mūsų e, atokiausių regionų ekonomikai ir sanglaudai. Taip pat jis svarbi ir aplinkos apsaugai bei biologiniai įvairoviai ir ekologinėms vertybėms. E, tokios, tokių programų pagalba atokiausiams regionams yra labai svarbi tam, kad būtų galima plėtoti ir toliau plėtoti žemės ūkijuose. Posei programa galėtų būti dar labiau sustiprinta, reikėtų galbūt skirti tinkamos lėšas šiai programai tam, kad būtų galima remti žemės ūkį, tam, kad būtų skatinamas užimtumas atokiausiuose regionuose. Manau, kad atsižvelgiant į pieno sektorių, šis sektorius yra nepakeičiamas ir dėl to valstybės narės ir komisija turėtų daugiau naudotis tokiamis programomis kaip posei, tam, kad būtų teikiama parama per tiesioginės išmokas ir tam, kad būtų teikiama parama per regioninės plėtros programą. Mm. Taip pat šie tokiausi regionai yra labai toli, jie labai nutolę nuo e, rinkų. Štai dėl ko produktus reikia du kartus sandėliuoti. Ir dėl to reikia pasitelkti modernę logistinę sistemą, reikėtų sužvelgti ir šį aspektą. Ir uh, į tai turėtų atsižvelgti komisija ir skirti e, lėšas būtent ir sandėliavimui. Dėkoju. Okay. E, Kągi, dabar vėl žodis pranešėjui. Ponas Erau Santos, prašom. Muito obrigado. Uh... Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti savo kolegoms už jų palaikymą, už jų žodžius. Visi pripažįsta, kad žemės ūkio sektorius Europos ekonomikai ir ypač atokiausių regionų ekonomikai yra labai svarbus. Aš norėčiau pabrėžti specifiškumą. Pavyzdžiui, tam tikrų e, produktų, kaip pavyzdžiui, arbatos gamybos e, specifiškumą. Tikrai ši gamyba yra labai svarbi atokiausiams regionams. Taigi reikia siekti pusiausvyros tarp žemės ūkio, aplinkos apsaugos ir reikia atsižvelgti ir į technologinę pažangą, kaip minėjo kolega. E, ir rabėjų. Taip pat reikėtų skirti dėmesio užimtumui, ir socialiniams, socialiniams ir ekonominiams aspektams. Kalbant apie geografinės kilmės nuorodą, manau, kad e, ji taip pat yra labai svarbi. Mes turėtume tęsę mūsų darbą, aš manau, kad mūsų nuomonė bus pritarta. Tai yra labai. Uh, e, svarbus ženklas tokiausiams regionams. Mes esame E, atvirai nusiteikę, visiems laukiame jūsų patarimų. Taip pat ir mm, kolegė Ribeiro yra iš atokaus regiono. Mm, taigi, mums e, tikrai labai svarbu, kad šis pranešimas e, būtų naudingas, kuo naudingesnis labiau pastarnautų žemės ūkiui. Atsiprašau, man reikės uh, dėja išeiti iš šio posėdžio. Tai nereiškia, kad manęs nedomina kiti pranešimai, bet man reikia e, dalyvauti klausimuose žemė e, žuvininkystės komitete. Ačiū. Pakeitimus galima teikti iki kovo 2.13 valandos, o e, nuomonės tvirtinimas balandžio 12 dieną, o e, regi e, komitete bus balsuojama gegužės 30 dieną. Periname prie kito punkto. Tai yra, kuriant atsparę energetikos sąjungą ir siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžių susitarimą valstybėms narėms nustatyti įpareigojimą 2021-2030 metų laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį ir Europos parlamento ir tarybos reglamento numeris 525-213 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsienos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo dalinis keitimas. Atsakingas komitetas yra, aišku, aplinkos, envi, komitetas, mūsų nuomonė, atsakingas už nuomonę yra ponas Kaputo. Emisijų sumažinimas 2021-2030 metų laikotarpiu yra konkrečiai apibrieštas uždavinys, konkrečiai nustatytas tikslas Ir agri komitetui tai yra taip pat aktualus klausimas. Todėl mūsų komitetas rengia nuomonę, už kurią atsakingas panas Kaputo. Žodis jums, prašom. Grazie Presidente. Beh. Dėkoju, pirmininkė. Žemės ūkis yra apie tamsiukos sektoriui tenka apie 10 procentų visų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Kiek Europos Sąjungoje? per pastarosius keliarius metus e, sumažėjo gyvulių skaičius, yra veiksmingiau, buvo imtos veiksmingiau naudoti trašos ir e, geriau e, tvarkomas lėšas ir dėl to sumažėjo išmetamų taršalų kiekis. Nuo 90 metų iki 2012 metų taršalų kiekis sumažėjo apie 24 procentus. 2016 metais 16,3 milijardų eurų iš BŽUP biudžeto buvo paskirti tvariam ir ir klimatą tausojančiam žemės ūkiui. Ir tai pagrindžia svarbia pažanga, prie kurios prisideda Europos žemės ūkio sektorius, spartindamas perimą prie mažo anglės dioksido kiekio ir klimato kaitos poveikių atsparios žiedinės ekonomikos. Ir taip pat tai rodo, kad šis sektorius yra pasiruošęs pasinaudoti visomis galimybėmis, siekiant kaip galima labiau pagerinti aplinkosauginį veiksmingumą požiūris iš apačios į viršų, kurio yra grindžiamas naujas pasaulinis sustarimas dėl klimato kaitos Paryžė, e, e, leidžia suprasti, kad bent jau pradinių laikotarpių, vykdant dabartinę politiką, mažai tikėtina, kad būtų galima pakankamai sumažinti iš metamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, tam, kad būtų pasiektas ES tikslas iki 2030 metų šį kiekį sumažinti ne mažiau kaip 40 procentų palyginus su 90 metais ir palyginus su 2005 metais 30 procentų sumažinti iš metamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sektoriuose, kuriams netaikomas ES ATLPS. Todėl šis pasiūlymas dėl reglamento kuris vadinamas effort sharing, e, pastangų pasidalymas, yra labai svarbus. E, juo yra skatinamos e, naujos politikos priemonės, kurios gali prisidėti ryštingiau mažinant išmetamą šiltnamą efektą sukeliančių dujų kiekį. Aš norėčiau pabrėžti keturis svarbiausius elementus, kurie, mano manimo, kelia problemų šiame pasiūlyme. Aš jau pateikiau kai kuriuos pakeitimus dėl šių punktų. Visų pirma, pirmasis e, punktas, kuris yra susijęs su LULUCF, žemės naudojimui, žemės naudojimu, žemės naudojimo keitimu ir miškininkystė. Aš manau, kad reikėtų į visišką pasižvelgti. Ir e, taip pat reikia atsižvelgti kaip ir į kitus sektorius, kuriems taikomas šis reglamentas dėl pastangų pasidalymo. E, tai neturi būti tik lankstumo priemonė. Apimant žemės ūkio ir miškininkystės sektorių, skaitant miškų valdymo dalį, galima būtų užtikrinti e, e, susidarančių išmetamų šitam efektų sukeliančios, sukeliančios dujų, kuris nulėmė nepakankamą energetikos politiką nustatymas. E, ir laikotarpis iki tol, kol įsigalios reglamentą dėl pastangų pasidalimo, yra pakankamas. Ir per jį galima tinkamai nustatyti kriterijuose ir atsižvelgti į e, miškų valdymą. Antras punktas yra susijęs su būtinybė išplėsti reglamento e, taikymo sritį e, e ir finansavimą, kuris yra numatytas e, septintame straipsnėje. kaip kad yra nurodyta ir komisijos poveikio e, vertinime. Šis pasiūlymas atitinka Paryžiaus susitarimo e, aspektus arba aspektus skirtus LULUCF sektoriui e, ir E, juo yra maž, stengiamasi sušvelninti klimato kaitos poveikį, bet šis požiūris atitinka 2014 m. spalio mėnesio Europos vadovų tarybos pateiktas rekomendacijas, kurio, kuriuose atkreipiamas dėmesys į tai, kad žemės ūkio sektorius, sektoriaus išmetamų e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo potencialas yra mažesnis ir kad svarbu išnagrinėti būdus, kaip geriau optimizuoti šio sektoriaus indėlį. Uh, Taigi, reikėtų taip pat mm, galvoti ir apie mm, LULUCF ir mm, išmetamų šitam efektą sukeliančių dujų sekvestravimą. Aš manau, kad žemės ūkio e, sektoriai pasirinktos e, priemonės turi būti e, tinkamas ir turi nekenkti žemės ūkio įmonėms. Tvarumas turi būti svarbus tikslas, ne tik aplinkosaugos tikslas, jis turi būti susijęs taip pat ir su ekonomika. Taigi svarbu pasitekti lankstumą, lankstumo kriterijuose. Mm, ir reikėtų, kad atsirastų daugiau priemonių, įvairesnių ir tinkamesnių priemonių. Taip būtų galima e, tinkamiau ir greičiau siekti tikslų tam, kad būtų galima išvengti rizikos, kad lankstumas bus pasiektas kaip alibi tam tikrose e, sektoriuose. E, svarbu, kad žemės ūkio ir miškų e, sektoriuje taip pat būtų žiūrima, atsižvelgiama į sorbimentą, į sekvestravimą ir jis neturi būti įskaičiuojamas į bendrą ATLPS. Dar vienas aspektas yra susijęs su reglamento pasiūlymo mm, aptakumu. Jame yra kalbama apie e, valstybėms narėms nustatomus mm, tikslus e, žemės ūkio sektoriuje reikia skatinti gerąją patirtį ir E, teršalų išmetimą, išmetimo mažinimą. Taigi, manau, kad reikėtų skirti dėmesio inovacijoms ir reikėtų e, pasitelkti tokias priemonės, kuriamis būtų galima sekvestruoti daugiau išmetam, išmetamų šitam efektą sukeliančių e, dujų žemės ūkija. Tai galima padaryti per tikslėje žemės, tikslai žemės ūkį ir konservatyvųjį žemės ūkį. Dar vienas aspektas yra susijęs su stebėjimu ir kontrolė reikėtų e, kasmet e, tik, tik, tikrinti atitikti, o ne kas penkerius e, metus. Kas penkerius metus vykdomos tikties patikros galėtų apriboti taisomųjų priemonių taikymo sritį ir pasmerktų galima sankcijas neveiksmingai. Pavyzdžiui, įsipareigojimų nevykdymo atveju pirmą kartos būtų taikomos tik 2027 metais. Metinė patikra paskatintų keistis kvotomis atsižvelgiant į tai, kad per santykinai trumpą laiko tarpą valstybės narės turėtų galimybę padidinti savo informatumą apie esamą padėtį. Tai yra svarbiausi aspektai, kuriuos, kuriems skiriu daugiausia dėmesio. E, tema yra tikrai techninio pobūdžio, sudėtinga, Taigi manau, kad būtina užtikrinti bendradarbiavimą tarp visų kolegų. Dėkuoju. Pan poseł Agniu. Ponas Agniu. Na, e, komiteto nariai galbūt nustebs, kad paprašiau žodžių. Kalbame apie šiltnamą efektą sukeliančias dujas, jų emisijų mažinimą. Mm, Vis dėlto pripažinkime, kad daugelis žemės ūkiai išskiriamų tokių dujų yra e, vandens garai. Ir jeigu jų kiekio sumažinti nepavyks, tai mūsų pastangos bus bevaisiais. O vanduo naudojamas e, laistimui mm, ir iš čia su tuo susijusios emisijos. Taigi mes turime spręsti e, vandens garų klausimą. Taigi, Toks yra pirminis klausimas. E, paskui e, CO2 e, klausimas kalbame apie mm, augalams reikalingas medžiagas ir apie tai, kad turi būti anglės e, dioksido atmosferoje ir dar daugiau, o ne mažiau, jei norime, kad augalai e, geriau auktų. Taigi tai yra antra problema. O toliau NOX azoto e, junginiai ir komisija prašo auginti daugiau ankštinių kultūrų Bet e, iš tikrųjų žinome, kad e, galiausiai tos kultūros yra perdirbamos ir viskas grįžta vėl azoto junginių pavydalu. Toliau metanas. Metanas išskiriamas gyvulininkystėje. Mes turime pasitelkti naujas technologijas, galvijų veisimo naujas genetinės technologijas ir mm, į tai taip pat neatsižvelgia e, komisija. E, turi būti kalbama apie tai, kad turi būti naudojami pašarai, kurie padėtų sumažinti mm, išskiriamų teršalų kiekį. Ir toliau, aišku, iškertamos, iškertama mediena, iškertami augalai taip pat galiausiai e, suyra ir išskiria metaną e, į aplinką. Ir toliau ozono e, dujas žemės ūkėje, jis aišku, neišskiriamas. E, mm, bet įmamasi įvairiausių priemonių, kuriomis e, siekiama įgyvendyti Paryžiaus susitarimo įsipareigojimus. E, bet e, žinome, kad klimato kaitos rodikliai, skaičiai susijęs su šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskirimu, žinome, kad taip pat ta informacija yra šališka, ji yra hiperbolizuota, kad būtų pateisintos įvairios griežtos priemonės. Ačiū, panas Flanagan. Ačiū, buvo tikrai labai įdomus pristatymas ir sutiku su daugeliu dalykų, kuriuos pasakė Nikolas Kaputo, tos priemonės, kurios turi būti įgyvendintos. Uh, siekiant sumažinti žemės ūkija išskiriamų dujų kiekį. Tikrai aš tomis priemonėmis sutinku, bet e, mane tikrai pritenkia tai, kas įvyko plenarinėme posėdėje praeitą savaitę. Mes kalbame apie e, klimato kaitos švelninimą, mm, e, mes taip pat gaminame ekologinį maistą, siekdami mažinti CO2 emisijas Mm, galbūt tas maistas bus vėliau eksportuotas, pavyzdžiui, į Kanadą. Ir aš negaliu suprasti, jeigu mes rimtai žiūrime klimato kaitą, kaip tai suderinama. Norėčiau, kad komisija paaiškintų tai. Uh, Nes aš galvoju, ar komisija tikrai e, yra galbūt klimato kaitos skeptikai, nes jeigu CETA e, susitarimas iš tikrųjų jau įgyvendinamas, tai arba jūs mus apgaudinėjate, arba jums tas pats, kokioje planetoje mes gyvename. Tai arba žiūrėkime rimtai klimato kaitos stabdymą, arba e, toliau Taikykime taip pačias priemonės, vykdykime tokios prekybos sutartys. Galbūt komisija paaiškintų, kaip CETA ir kiti mūsų daromi darbai čia yra suderinami, nes kol kas visą tai atrodo nerimta. Ponas Kaputo turės dabar aiškinti viską. Pone Hoimbuš. Ačiū. Ačiū nuomonės referentui. Mane visada stebina mm, mm, tai, kad mm, girdžiu, kad e, yra e, ribotos galimybės mažinti išmetimus e, žemės ūkija. Aš skeptiškai žiūriu į tos skaičius, kuriuos jūs pateikėte, ponas Kaputo. Man atrodo, kad e, kaip tik e, priešingai nei jūs sakėte, žemės ūkėje yra, pavyzdžiui, veršiukų auginamų padidėjimas 5 procentais toliau. Jūs kalbėjote apie tai, kad 5 e, procentais sumažėjo auginamų oškų skaičius, bet galbūt šį skaičių taip pat turėtumėte patikslinti. Man atrodo, kad e, ūkininkavimas, e, ūkininkai tikrai gali prisidėti, žemės ūkis kaip ir kiti sektoriai turi prisidėti prie taršos mažinimo. Manau, kad tikrai yra sudėtinga turint 280 milijonų CO2 ekvivalento e, limitą ir bus dar sudėtingiau, jeigu bus šie skaičiai padidinti iki 425 milijonų tonų CO2 ekvivalento, bus tada tikrai e, sunku šias priemonės įgyvendinti, bet e, mes norime, kad e, būtų pakankamai ganyklų galvijams, e, kad būtų pakankamai ganyklų, taigi jas svarbu išsaugoti Europoje. Ir taip pat svarbu užtikrinti tinkamą atrajuojančių gyvūnų mytybą. Taigi turime ieškoti tinkamo balanso tarp miškininkystės ir ūkininkavimo. Ir kalbant apie ūkių potencialą, mes turime e, labai atsargiai žiūrėti į glifosatą, naudojama tradicinėje, tradicinėme žemės ūkija. Turime galvoti apie dirbožėmio kokybę, apie tai, kad e, anglijas dvideginis gali iš atmosferos patekti taip pat iš į mm, dirbožėmį. Taigi mes turime visą tai, visą tai atsižvelgti, galvoti, kaip e, CO2 gali būti saugomas e, dirbožėmėje. Turime ieškoti tinkamų sprendimų. Ponas Des. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Elisabeth Köstinger hat mir mitgeteilt, dass sie es nicht mehr pünktlich. Ačiū, pirmininkė. Kolegė Kristina Jezger paprašė išsakyti jos nuomonę. Taigi visų pirma dėkoju ponui Kaputo už puikiai parengtą nuomonę. Labai svarbu pabrėžti, kad mm, žaliavų panaudojimas maisto sauga, tai neprieštarauja klimato kaitai. Labai svarbu yra užtikrinti mm, bendarbiavimą žemės ūkio ir miškininkystės sektorių ir tam mums reikalingi tinkami teisės aktai, kurie užtikrintų, kad abiejų ūkių, ūkio šakų našta būtų pasidaryta, pasidaryta po lygiai, kad visi vienodai prisidėtų prie problemų sprendimo. Labai svarbu, kad miškininkystė būtų mm, tvari ir tai yra labai svarbi nuomonės dalis. Toliau trečia, dėl mm, CO2 išlakų įvertinimo, lankstumo priemonių kontekste, į tai turi būti atsižvelgta toliau iškastinis kūras ir mm, žalio sektoriaus CO2 išlakos, visus tuos dalykus irgi reikia įvertinti atitinkamai, bendrai ekonomiką vertinant. Mes norime žalios aplinką taus, žalo, žalio žemės ūkio ir aplinką tausojančios miškininkystės. Tikrai dėkoju pranešėjų iš parengtą nuomonę. Manau, yra labai svarbu, kad šiuose diskusijose turėtumėm omenyje esminius žemės ūkio interesus. Dabar jau turime mažiau laikomų auginamų karvių nei, sakykime, šeštam dešimtmetį. Uh, ir tikrai negalėtumėm pirštais badyti į karves, kad jos yra atsakingos už klimato kaitą, nes jų dabar auginama mažiau. Tačiau problema yra dėl išlakų. E, pavyzdžiui, oro transporto sektoriuje žibalo sunaudojamas labai smarkiai uh, E, išaugo e, būtent dėl civilinės aviacijos per šiuos metus. Ir jei pažiūrėtumėm į ūkių situaciją mikro lygmenių, tikrai labai daug pastangų yra dedama, kad žemės ūkis tausotų aplinką, kad būtų sumažintas uh, Pavyzdžiui, naftos naudojimas šildymo tikslais yra tikrai labai daug padaryta apšiltinant pastatus naudojamus žemės ūkėje. Taigi daug ką galima pasakyti šioje srityje ir daug ką reikėtų atsižvelgti, manau, nes daug kas yra nuveikta žemės ūkėje. Ir, um, Yra dedamos, man atrodo, visos pastangos, kad CO2 išlakos būtų mažinamos žemės ūkė. Nepamirškime, kad uh, gamindamiesi patys elektrą galime daug prisidėti, pavyzdžiui, pastatydami saulės baterijas ant stogų ar, ar panašiai. Tikrai tas yra daroma pas mus. Arba, pavyzdžiui, medienos naudojimas statyboje. Čia irgi galėtum daug ką pasakyti apie CO2 išlakų. Uh, turime medinius langus, medinės duris, o ne plastmasinės. Ir tai yra labai svarbu. Jeigu pažiūrėtumėm į Vokietijos atitinkamus regionus, Pavyzdžiui, žiūrėkite, mm, lietaus surinkimo sistemos, kokios yra ir, ir kokie langai yra ir panašiai. Aš nežinau, ar tikrai po 300 metų mes vis dar matysime medinius langus, ar jie jau bus iš plastiko pagaminti. Ačiū pirmininkė. Už suteiktą žodį. Visuomet kuomet kalbame apie žemės ūkį ir klimatą, aplinką, reakcijos tos pačios diskusijos, diskusijose. Vieni sako, kad e, yra tas indėlis, kiti kelia dėl to klausimus. Ir aišku, žemės ūkis gali turėti neigiamą poveikį klimato kaitai, nežiūrint mūsų geriausių pastangų. Ir e, todėl mes turime tikrai labai stengtis uh, Ir, ir man atrodo gėda, kad žemės ūkis visuomet turi tarsi gintis, kuomet eina kalba apie visuomenės nuomonę CO2 išlakus rytyje. Visuomet mes toje gynybinėje pozicijoje. 2000 2018-2023 metai bus labai svarbus, galvojant apie klimato kaitą. Bus įvertinta, kas yra padaryta, kokia yra pažanga pasiekta mažinant klimato kaitą. Ir tai, manau, yra labai svarbu ir aš norėčiau tai ypatingai akcentuoti, kalbant apie mūsų um, pranešimą. Uh, turi būti, mm, turi, turi būti pasirenkta reglamento peržiūrai tinkamai, galvojant apie naštos pasidalymą dėl klimato kaitos visoje Europos Sąjungoje. Mm, manau, kad tikrai turi būti ta tinkama peržiūra, periodinė peržiūra. Tai leistų mums mm, kas tam tikrą laiko atkarpą nu, vis peržiūrėti, kokios yra pasiekiama pažangos. Nereikės laukti 30 metų ir pasakyti, kad štai kažkas nepadaryta. Bet aišku, aš manau, kad žemės ūkis irgi gali prisidėti prie kovos su klimato kaita ir turi prisidėti. Ačiū pirmininkė. Visiškai remiu tuos, pranež... tuos pasiūlymus, kurių tikslas yra. Ka užtikrinti, kad žemės ūkis padarytų viską, kas yra įmanoma, kad būtų mažinama šiltnamio efektą mm, kuriančių dujų išmetimas ir mes turime pasistengti um, propaguoti pažangę praktiką. Yra tam tikrų sričių žemės ūkija, kur mm, daroma nežala, o priešingai daroma didžiulį, labai didelė nauda yra sukuriama aplinkos, aplinkai, aplinkos tausojimo srityje. Daug kas yra daroma, pavyzdžiui, avių auginimas kalnuotose, e, akmenuotose vietovėse. Būtent Žemės ūkis čia prisideda prie aplinkos išsaugojimo, bet ūkininkai dėje gyvena skurdžiausiai ir negauna jokios pagalbos iš, iš e, nacionalinio, europinio ligmens. Aš manau, kad visų pirma į tai turime pažiūrėti, tuo pagrindu turime pradėti dirbti. Toliau turime žiūrėti, kokie yra mūsų pasiūlymų tikslai. Ar iš tikrųjų, pavyzdžiui, jautienos rytyje, ar tikslas yra sumažinti jautienos suvalgymo kiekius, kiek žmonės suvalgo jautienos, uh, Tuomet klausimas turėtų būti, kaip jau ir buvo apie tai užsiminta. Tai gerai, jeigu e, jautienos suvartojimas nemažės, iš kur ta jautiena atkeliaus? Ir kaip ponas Lanagan pasakė, mm, dabar ne tai, kad mažinama e, jautienos užauginimas ir suvartojimas, bet tiesiog e, mažėja jautienos <laughs> pagaminimas kai kuriuose Europos regionuose ir paskui ta jautiena atkeliauja iš kitur. Aš manau, kad reikėtų um, e, šiltnamio efektą kuriančių dujų mažinimą traktuoti sąžiningai, žiūrėti tai sąžiningai ir nepeiti tų dalykų. Reikia atvirai kalbėti apie tai, kas, tai, kas turime omenyje, kai kalbame apie šiltnamio efektą kuriančių dujų mažinimo tikslus, tikslinius rodiklius. Gracias, presidente. Bueno, a mí en este debate muy breve. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Manau, kad kai kalbame apie um, žemės ūkį ir šiltnamio efektą kūrenčias dujas, turime labai aiškiai apibriežti, apie ką kalbame vis tik tai. Uh, turime turėti omenyje mm, tą pramoninį gamybos modelį, kas sėtina su šiltnamio efektą kūrenčių dujų išmetimu. O pavyzdžiui, Ispanijoje, Sorio regione yra dabar vykdomas projektas, Yra 20 tūkstančių karvių banda ir yra žiūrima, kiek įmanoma sumažinti šiltame efektą kūrenčių dujų išmetimus, būtent pritaikant atitinkamas priemonės tame rajone. E, yra e, bandoma, pavyzdžiui, e, išsiaiškinti, koks būtų idealiausias bandos dydis ir panašus dalykai. For his, uh... Ačiū, pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjui už nuomonės parengimą. Manau, kad tikrai sudėtingas tai klausimas, bet taip pat ir labai įdomus klausimas, taip pat ir labai svarbus klausimas, galvojant apie klimatą ir žemės ūkį. Ir mes norėtumėm pabrėžti, uh, tai, ką ir pranešėjas e, daro, kad žemės ūkis turėtų būti vertinamas ne tik tai, ne visuomet kaip problema, bet e, turėtų būti žemės ūkis vertinamas ir kaip sprendimas, kaip tam tikras potencialas spręsti klimato kaitos problemas. Pavyzdžiui, mes e, skaičiavome Mm, pagal kilogramą mėsos, litrą pieno ir taip toliau, kaip sumažinti mūsų mm, e, ekologinį pėtsaką, kaip mažinti e, šiltnamą efektą kūrenčių dujų išmetimus. Aš manau, kad mums reikia ir naujų technologijų, naujų studijų, naujų išvalgų, mm, kaip būtų galima dar labiau sumažinti tos išmetimus. Be to, žemės ūkis yra vienas iš nedaugelio sektorių, kurie gali suvartoti e, CO2 iš atmosferos. Uh, Pavyzdžiui, mano valstybėje ūkininkai yra suinteresuoti tuo ir nori gerinti dirbožėmio kokybę, pavyzdžiui, tam, kad um, augalai būtų atsparesni. Ir tai yra labai svarbu, galvojant ir apie mm, azoto, bet taip pat ir apie CO2 išmetimus. Aš manau, kad tikrai žemės ūkis gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį, kovant su klimato kaita ir galima daug ką padaryti. Mes galime mm, pagaminti maistą Mm, ten, kur yra iš pirmo požiūrio tarsi tam tikrų atmosferinių problemų. Aš manau, kad tik klimatinių problemų, manau, kad mes tikrai galime kažką pasiekti ir, ir ūkininkai galėtų pozityviai prisidėti prie kovos su klimato kaita, jeigu tik tai mes jiems padėtumėm. Aš pasisakyčiau tikrai už žemės naudojimo, žemės paskirties keitimo ir miškininkystės lankstumą Jeigu pažiūrėtumėm komisijos pasiūlymą dėl 280, jūs sakote, kad tik 70 tai procentų lankstumo bus panaudota, tai tam tikrą prasme mes kalbame apie 425, tai čia kaip su tom diskusijom, ar tai yra maksimali, maksim, maksimalus lankstumas, LUCF, ką galima panaudoti, ar, ar tai vis tik tai bus 280, 70 procentų. Ja, ich kann eigentlich nur meinem Vorredner. Atsiprašau, jūs, žalėte, jūs prašėte žodžių? Kaputų. Tiesiog norėjau pasakyti, kad visiškai pritariu ankstesniam kalbėtojui. Ir noriu labai šiltai pasveikinti pono Kaputo, parengus puikų dokumentą. Žemės ūkis nukentės nuo tolesnių priemonių klimato kaitos rytyje taikymo ir aš manau, kad reikia vis tik tai atsižvelgti į žemės ūkio ir pozityvų indėlį kovojant su klimato kaita. Galbūt tikrai didžiausias rūpestis būtų užtikrinti kas, kas atsakingas bus už žemės ūkį. Tai kol kas už žemės ūkį atsakingos valstybės narės, bet jeigu pažiūrėtumėm į LULUCF paskaičiavimus, gal iš tikrųjų geriau būtų perduoti atsakomybę europiniam lygmenį už skaičiavimus. Mes turime iš 25 e, tonų ekvivalentą, man atrodo, mes to prašėme anksčiau. Man atrodo, kad tai yra būtina, kad pasiektumėm pažangos, kovant su klimato kaita. Europaiskiai. Europos komisijos atstovas. Okay, good afternoon. Um, thank you for... Labadiena. Dėkuoju šias diskusijas, tikrai labai svarbių klausimų. E, komisija, ką norėtų pabrėžti, tai kad taip teisingai jau Dabar matome pakankamai reikšmingą žemės ūkio indėlį ir miškininkystė ypatingai prisideda prie klimato kaitos mažinimo. Mes tikrai nenorime to, tų dalykų slėpti ar menkinti. Mes vis tik tai norėtumėm, kad ir kiti sektoriai e, sąžininkai prisidėtų, tai transportas, e, pastatai, atliekų tvarkymo sektorius. E, tai yra pagrindinė priežastis, kodėl mes siūlome riboti tą lankstumą kad ne vien tik žemės ūkis atliktų visą darbą, kad žemės ūkis ne, netlikinėtų to, tų pareigų, kurias privalėtų atlikti e, transportas, e, pastatų sektorius ar e, atliekų tvarkymo sektorius. Taigi, jeigu žiūrėtume indėlius, tai taip teisingai, jeigu valstybės narės nuspręstų panaudoti, padaryti tai, kas pagal sudėtas sąnaudas yra efektyviausia, tai taip, jos paskaičiuotų tos 70 procentų, bet kaip jūs žinote, Politikos kūrimas, kuomet eina kalba apie tai, kiek turėtų padaryti žemės ūkis ir miškininkistė, čia yra valstybių narių suvereniai teisė tas sprendimas netima iš valstybių narių teisės reguliuoti, priešingai suteikia lankstumo dėl to, kuriuose sektoriuose jie tai norėtų padaryti, ar tai pastatų, ar tai transporto, ar tai žemės ūkio, ar tai atliekų tvarkymo srityje. Tai Ir tas lankstumas yra būtent kiekvienos valstybės narės suvereni teisė. Man atrodo, galbūt tai dabar paaiškina um, komisijos mąstymo logiką ir manau, kad turime pabrėžti tai, kad kai rengėme šį pasiūlymą, mes labai glaudžiai bendarbiavome tarp komisaro Hogano ir uh, komisaro Kanietės. Tai buvo kolegialus sprendimas, priimtas kartu su kolegomis iš Žemės ūkio. Jie pilnai dalyvavo priimant sprendimus. Ačiū. Bardzo dziękujemy. Czas na pana posła. Dėkoju. Vėl suteiksiu žodį ponai pranešėjai. Dėkoju, pirmininkė. Matau iš e, pasisakymų, kad e, šis dokumentas e, sulaukė daug dėmesio. Jis yra svarbus ir visi kolegos yra pasiryžę saugoti šį sektorių komisijos atstovas e, teisus, žemės e, ūkio sektorius jau tikrai daug e, davė ir reikia stengtis, kad tomis žemės ūkio sektoriaus pastangomis nepasinaudotų tie, kurie neturėtų to daryti. Bet taip pat reikėtų užtikrinti, kad žemės ūkio sektoriuje dedamos pastangos nekenktų taip pat ir žemės ūkio įmonėms. Dėl šios priežasties visos mūsų pastangos e, yra e, skiriamos e, rezultatams siekti. Būtina atsižvelgti į aplinkosaugos aspektus, aplinkos apsaugos sektus, sektoriaus aspektus ir žemės ūkio specifiškumą. Manau, kad įmonės ir toliau turi dėti pastangas tam, kad būtų galima pasiekti aplinkosaugos tikslų, bet uh, nebu, negalime ir e, visiškai pakeisti, iš esmės pakeisti jų veiklos pobūdžio. Taip pat e, norėčiau sureaguoti į kolegos, e, kolegų Flanagan ir Kartį m, mm, pasisakymą. Tikrai politika, kurią mes įgyvendiname mūsų žemynę, turi daryti poveikį taip pat ir apskritai ES politikai. Aš asmeniškai pritariu minčiai, kad ta sutartis gali būti peržiūrėta, ji gali būti dar naudingesnė, dar labiau pasitarnauti piliečiams, pavyzdžiui, italijos piliečiams, bet taip pat svarbu, kad ir Europa nepamirštų savo vaidmens ir toliau lyderiautų, būtų lyderė aplinkosaugos srityje, visam, mm, kad būtų pavyzdžių visam pasauliu. Aš e, įsiklausiau e, įvairių, įvairius komentarus ir e, suprantu, kad kad yra pritariama tai krypčiai, kuria, kuria mm, einama, kuriuo, kuriuo aš siekiu eiti šiuo dokumentu. Kolega Elbuk Kolegė minėjo 20 procentų gyvulių e, sumažėjimą. Aš to nesakiau, galbūt e, buvo tam tikrų problemų e, verčiant. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad nuo 1990 metų iki 2012 metų įvairiose sektoriuose, taip pat ir gyvulinkystės sektoriuje, teršalų kiekis sumažėjo 24 procentais Europos Sąjungoje. manau, kad e, mes galime prisidėti dar, dar ir labiau e, prie e, šio sektoriaus, būtent šiuo dokumentu. Tai yra sudėtinga tema. Dar ir todėl, kad nežinome, kokį poveikį gali padaryti tam tikri pakeitimai šioje srityje. Bet manau, kad visoms frakcijoms pritarent, uh, Mm, su kuriomis e, diskutuosime, mm, susisieksime ateinančiomis savaitėmis. Mes tikrai galime dėti pastangas tam, mm, kad žemės ūkis e, ir toliau būtų vienu iš svarbiausių ES ekonomikos e, sektorių, kuriuo būtų galima taip pat mažinti ir išmetamų taršalų kiekį. Dėkoju. Ačiū. Pakeitimus galima teikti iki kovo 6 dienos 13 valandos. Ir perkime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra komisijos atstovo Agri generalinio direktorato pristatymas tema pieno ir pieno produktų sektoriaus rinkos padėties raida ir pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio nuostatų taikymas. remiamasi komisijos e, darbo dokumentu dėl padėties pieno rinkoje. Kaip žinote, padėtis šiek tiek pagerėjo, bet būtina imtis veiksmų siekiant išvengti tokios krizės, kokia buvo e, ištikusi mus neseniai. Taigi komisijos vardu e, kalbės atsakingos skiriaus direktorius. Prašom. Thank you, uh, Chairman, for... Ačiū pirmininkė už šią galimybę dar kartą Europos parlamente aptarti pieno sektoriaus padėtį ir e, taip pat aptarti pieno sektoriaus teisės aktų rinkinį, kuris mūsų nuomonė yra mm, pats pagrindas tam sprendimui, kuris e, taikomas sprendžiant sudėtingą situaciją pieno rinkoje. Ir jums leidus aš pradėsiu nuo to, kad pristatysiu dabartinį kontekstą, dabartinę pieno sektoriaus padėtį ir kaip mūsų nuomonė keičiasi rinka nuo tada, kai vyko paskutinį kartą diskusijos Europos parlamente. Ir tada pasakysiu porą žodžių apie pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio padėtį, kokios išvados ir kokie mūsų pasiūlymai dėl tolesnių veiksmų per artimiausius kelis mėnesius remintis tomis išvadomis, kurias mes padarėme. Pradėsiu pirmiausia nuo padėties rink, pieno rinkoje. Jau porą mėnesių pastebima aišku atsigavimą. Gerokai pagerėjo mm, situacija lyginant su vasaros padėtimi ir kainomis pieno sektoriuje. Žinote, kad rinkoje buvo mm, perteklius e, produkcijos, e, buvo daromas didžiulis e, spaudimas kainoms ir ūkininkams buvo labai sunku tuos sunkumus pakelti. Na ir reaguodamas į padėtį, ES institucijos patvirtino du solidarumo teisės aktų rinkinius, kurie padėjo ūkininkams suvaldyti ar įspręsti piniginės, grinųjų pinigų problemas, bet taip pat įspręsta e, ir kitų susijusių problemų. Na ir nuo vasaros mes matome, kad e, gerokai sumažėjo pieno ir pieno produktų tiekimas, e, lyginant ypač su 2016 gegužės mėnesiu, kai tiekimo apimtis buvo didžiausios ir mes matome, kad dabar tiekimas jau mažesnis lyginant su 2015. -aisiais. Apskritai, ir dabar mes manome, kad 2016 metai nuo sausio iki gruodžio buvo pastebimas ES pieno gamybos padidėjimas 0,4 procento. Daugiausia šis padidėjimas stebimas pirmoje metų dalyje, antroje metų dalyje matome mažėjimą, ryškų mažėjimą. Ir manau, kad tai yra viena iš tų priežasčių, kodėl kainos galėjo pradėti kilti ir pieno žaliavos kaina visoje Europoje gruodžio mėnesį buvo 33,1 cento. Tai yra tikrai padidėjimas apie 3,7 procentų lyginant su lapkričio mėnesio kainomis ir ši kaina gerokai didesnė e, nei kainą prieš metus, tai yra 2015 gruodį. Taigi pieno kainos pakilo, jos atsigavo ir taip yra dėl to labiausiai, kad sumažėjo tiekimas 2016 antrojoje pusėje. Sviesto kainos taip pat pagerėjo ir šio sektoriaus atstovai tokias aukštas kainas e, paskutinį kartą matė tikrai seniai. Tai yra, ko gero, vienas didžiausių padidėjimo Ir iš tikrųjų sviesto kainos yra tos, kurios dabar palaiko pieno sektorių. Ir mes turime atidžiai stebėti padėtį. E, toliau nugrepto pieno kainos vis dar nėra tokios e, didelės. E, ir žinote, kad per pastarosius porą mėnesių čia esama sunkumų. Žinote, kad buvo pritaikytas vieš, viešosios intervencijos e, principas ir kalbame apie 350 tonų kiekį, tai yra tikrai daug, kalbant apie pastarąjį laikotarpį. Na, taip pat turime atsižvelgti ir į tarptautinio ligmens padėtį. Mūsų eksportas um, tikrai buvo sėkmingas pastarojų metų ir mes galime pasinaudoti dar labiau mūsų eksporto potencialų, ypač e, kalbant apie priekybą su, trečio, su trečiosiamis šalimis. Euros taip pat konkurencingas mm, ir mm, mes e, taip pat įstengiame rasti naujų rinkų trečiosiose šalise kas taip pat sustiprino mūsų vidinę rinką. E, tuo pat metu Naujoji Zelandija ir Australija pernai sumažino savo pieno gamybą. Ir mums tai taip pat, aišku, geros žinios. JAV priešingai bendra pieno produktų gamyba išaugo apie 2 procentais. Na ir žvelgiant į ateities perspektyvas, aišku, gamyba atsinaujins ir pavasario sezonas artėja. Matome, kad tiekimas vėl didėja. Ir tai yra normalų sezoniniai sviravimai. Bet mes turėsime labai atidžiai stebėti padėtį per artimiausias porą savaičių, nes visiškai aišku, kad e, mūsų visų interesas yra bendras, e, būtent siekti tokių kainų, kurios būtų pakankamus pieno sektoriaus gamintojams Europoje. Pagrindinis aspektas, e, apie kurį turime galvoti, būtent kaip ūkininkai turėtų dirbti kad galėtų prisitaikyti prie kainų sviravimų ir išvengti kainų kitimo neigiamų padarinių, kad tai nepaveiktų jų pajamų. Ir dabar jau perėsiu prie pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio ir um, jame esančių nuostatų. Žinote, kad um, šis teisės aktų rinkinys um, buvo reakcija 2009 pieno sektoriaus krizė ir šis teisės aktų rinkinys uh, padėjo ūkininkams uh, geriau organizuoti savo darbą ir užsitikrinti jiems tinkamą dalį pieno produktų vertės grandinėje. 2015 rugsėjai patvirtinus solidarumo paktą, prisimenate, kad taryba buvo pateikusi prašymą pateikti ataskaitą e, dėl pieno sektoriaus teisės aktų rinkinių. Ir komisija praeitų metų lapkričio mėnesį patvirtino tokią ataskaitą, kurioje mes pristatome teisės aktų rinkinio įgyvendinimo rezultatus nuo 2010 metų. Tuo metu, pernai rudenį, ataskaita susilaukė tikrai daug dėmesio. Buvo pateikta nemažai pastabų, dėl išvadų ir taip pat buvo pritarta tam, kad šio rinkinio nuostatos turėtų galioti ir po 2020-ųjų. Ir Europos parlamente keletas parlamento narių išsakė e, labai palankę nuomonę apie mūsų ataskaitą. Taip pat turiu pasakyti, kad ataskaitoje e, e, atsispindi ir ta tendencija, kad ūkininkai naudojasi tomis galimybėmis, kurias e, teikia teisės aktų rinkinys būtent e, bendrų dėrybų. Ir bendrų dėrybų galimybę. Taigi teisės aktų rinkinys apskritai veikia sėkmingai. Bet mes taip pat matome, kad yra tam tikrų skirtumų ir reikšmingų skirtumų tarp valstybių narių. Kai kuriuose ES valstybėse narėse vis dar yra nemažas potencialas gerinti padėtį. Ypač kalbant apie gamintojų organizacijų pripažinimą ir bendras dėrybas Ataskaitoje taip pat parodoma, kad gamintojų organizacijos tikrai yra labai svarbios, kad jos padeda užtikrinti kainų stabilumą, palaikyti kainų lygį ir užtikrinti pieno surinkimo veiksmingumą. Kitaip sakant, jos padeda sumažinti riziką individualiems ūkininkams tais atvejais, kai gamintojų organizacijos dalyvauja vertės grandinėje. Na, be to, kad e, labai svarbios gamintojų organizacijos nuostatos dėl bendrų e, dėrybų ir sutartinių nuostatų taip pat yra susijusios su gamintojų organizacijų nuostatomis. Mes žinome, kad Europoje vidutiniškai viename ūkija yra 20 28 karvės ir per metus pagaminama vidutiniškai apie 200 tūkstančių kilogramų e, pieno. Tai tokio masto ūkiams labai sunku m, mm, išsilaikyti vertės grandinėje ir tą nurodo ne vienas tyrimas. Bet mes taip pat žinome, kad e, tik 37 procentai viso pieno tiekimo ES ne E, didelių e, verslo įmonių yra susiję su gamintojų organizacijų veikla ir į tai taip pat atkreiptinas dėmesys. Tai rodo žinių pasitikėjimą, tai žinių stoką, pasitikėjimo stoką ir tuo pasižymi ta aplinka, kurioje mes dabar dirbame. Ir tai, aišku, sudėtinga visiems. Mes turime daryti viską, kas įmanoma, kad įveiktume šias kliūtis ir kad paskatintume ūkininkus prisijungti prie gamintojų organizacijų, kiek tai įmanoma. Ir ataskaitoje yra nurodyta nemažai galimybių pasiūlymų, kaip situaciją būtų galima spręsti. Pirmiausia, mokymai, finansinė Taip pat veiklos e, parama yra numatyta taip pat ES lygmenių. Pavyzdžiui, čia e, galėtume pateikti pavyzdį, tokie mokymai, kurie skirti ūkininkus e, supažindinti su gamintojų organizacijų teikiama nauda. Taip pat e, būtina, aišku, skelbti gerosios patirties pavyzdžius susijusios su gamintojų organizacijomis, skatinti keitimąsi gerąją praktiką tarp ūkininkų. Taip pat turėtume teikti daugiau finansinių galimybių pagal kaimo plėtros programas ir būtina pabrėžti bendrų dėrybų teikiamą naudą ir kitų bendrų veiksmų naudą ir gamintojams, ir perdirbėjams. Ir taip pat turime teikti aiškiai informaciją apie tai, kas gali būti daroma arba negali būti daroma gamintojų organizacijų kontekste, ypač kalbant apie konkurencijos taisyklės. Iš reglamentavimo perspektyvos galiausiai be galiojimo datos panaikinimo ant pienos, pieno pakelio būtų galima e, siūlyti ir kai kurių teisės aktų nuostatų pakeitimus, atsižvelgiant į rinkinio įgyvendinimą, kalbant pavyzdžiui apie suderintus e, gamintojų organizacijų pripažinimo reikalavimus. Ir galiausiai ryšys tarp ataskaitos, kurią teikė Vieman ir Žemės ūkio rinkos darbo grupės, grupė ir jų pasiūlymo e, dėl to, kaip e, rekomendacijų, dėl to, kaip e, pagerinti padėtį pieno sektoriuje. Mes, aišku, atsižvelgsime visas tas rekomendacijas e, ir jas atspindėsime komisijos darbo programoje 2017 metų. Tai tiek labai trumpai apie tai, kaip mes vertiname pieno sektoriaus ataskaitą ir kokie tolesni veiksmai numatomi pieno rinkai. Ir esame pasirengę atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Balsu džinkui. Ačiū už tokį įdomų pasisakymą. Iš tikrųjų, galime turėti tam tikrų vilčių dėl ateities. Ir suteiksiu pirmiausia žodį panegniu. Eh, eh, como así nos ha informado el representante de la Comisión, es un informe interesante. Ačiū, pirmininkė. Tikrai buvo įdomus pristatymas iš komisijos pusės. Ir tai tikrai bus pelnas pamastymams. Aš noriu jūsų už tai ko paklausti. Kai kuriuose valstybėse, aš taip suprantu, yra tie mm, privalomi kontraktai. Tai taikoma daliai maisto grandinės taip. Man atrodo, jeigu būtų tokie privalomi kontraktai, turėtų būti taikomi visai maisto grandiniai. O ne, ne vienai tik tai tos grandinės daliai. Man atrodo, kad tai sustiprintų mm, sistemą visą. Toliau jūs kalbėjote apie gamintojų grupės ir mm, kooperatyvus. Man atrodo, kad tikrai kooperatyvai duoda puikių rezultatų mm, ir matome, kad iš tikrųjų tose regionuose, kur nėra kooperatyvų, trūksta atstovavimo, trūksta paramos uh, gyvulininkystės srityje. Man atrodo, turėtumėm skatinti valstybės narės taikyti kooperatyvų modelį, nes tai yra tikrai labai svarbu visiems e, žemdirbystės sektoriams, ne vien šiam. Pažiūrėtumėm į duomenius, ten, kur yra tokios organizacijos, kooperatyvai, mm, gamintojų grupės, ten tikrai yra sukuriama pridėtinė vertė ūkininkui. Ir ten, kur didesnė pridėtinė vertė, atitinkamai daugiau kooperatyvų ir vartotojų grupių yra ir, ir gaunami daug geresni rezultatai. Man atrodo, kad čia ryšys akivaizdus ir jį reikėtų akcentuoti. Toliau dar vienas dalykas. Sakėte, kad reikia finansavimo, kad knygai galėtų organizuotis geriau. Uh, Man atrodo, kad tai yra esminė problema. Mes turime mm, kaimo plėtros programas ir finansavimas yra numatytas. Man atrodo, didžiausia problema yra, kiek ūkininkai žino apie tokias sistemas. Man atrodo, būtent klausimas yra, ar ūkininkai žino apie visas galimybės. Čia, manau, kitos valstybės narės galėtų padėti suteikti daugiau informacijos ūkininkams Man atrodo, kad tikrai tai ne finansavimo problema, tai yra mm, organizavimo klausimas, kad tos organizacijos, mm, apie jas būtų daugiau informacijos, kad jos būtų geriau žinomas, prieinamas ir taip toliau. Ir dėl maisto grandinės būtent tai, ką sakiau, yra svarbu. Nepamirškime, kad pieno sektorius yra tikrai uh, Mm, labai svarbus sektorius pergyvenęs labai rimtą krizę. Iš esmės visi žemės ūkio sektoriai pergyvena labai rimtą krizę. Tai manau, kad reikia reglamentavimo visam žemės ūkiui, nes kitaip krizė bus po krizės. Mm, manau, kad tikrai naudingas buvo jūsų pristatymas. Dabar labai atsiprašau, pirmininkė, bet turiu išbėgti į žuvininkystės komitetą. Gerbėmiai, e, žodžiu, paprašė tikrai daug parlamento narių, taigi prašau visų laikytis dviejų minučių e, apribojimo. Ponas Andriu prisijungsiu prie kolegijos pasakytų minčių, noriu pasveikinti, tikrai tai, kas buvo pasakyta, kas, kas mums buvo pristatyta, tas pranešimas iš tikrųjų pieno paketo situacija, manau, labai svarbus tai klausimas ir tikrai pieno sektorius dar neišbridęs iš krizės, jau dviejai, daugiau kaip daug, dviejai metai krešė tą, tą sektorių, tą krizę ir dėry, kolektyvinės dėrybos yra labai svarbios, nes iš tikrųjų bais, baisi yra ta dominuojanti situacija, mes matome tikrai sudėtingą padėtį, reikia galvoti iš tikrųjų tą, apie tą papildomą elementą dėl pieno paketo, kad būtų užtikrintas lygios um, sutarties šalių um, situacijos, kad vienodas sąlygos būtų uh, dėrybose abiem pusėms užtikrintos. Ir manau, čia, čia galėtumėm e, integruoti taip pat ir paskirstimo tinklą, e, galvojant apie tas sutartis ir dėrybas. Uh, Trečias dalykas Skaidrumo klausimas yra labai aktualus. Rinkos skaidrumą reikia stiprinti per e, pieno rinkos e, stebėsenos centrus. Toliau ketvirtas dalykas va, krizių valdymo, e, reagavimo visos priemonės yra labai svarbios, kuomet tai ištinka rinka, reikia, kad tokios priemonės būtų efektyvios. Toliau pieno, pieninkystės sektoriaus ūkininkų atstovavimas organizacijos, tai yra labai svarbu. Ir galiausiai sutartis tarp gamintojų ir uh, supirkėjų numatytų bent jau minimales apsaugos sąlygas, tam tikras nuostatas, uh, dėl kainos, dėl panašių dalykų, kad apsauga bent jau minimali būtų garantuota mūsų pienininkams. Labai svarbu, kad būtų išsaugota pieno gamyba visose regionuose, ypač nepalankiausiose situacijose esančiose regionuose. Uh, kad nebūtų um, pieno gamyba koncentruota tam tikrose tik tai regionuose. Reikia imtis reikalingų priemonių ir tos priemonės turi būti uh, ne laikinos, ne vienkartinės. Komisija, manau, tikrai labai turėtų apie tai pamastyti, reikia numatyti ateitį, reikia galvoti apie prevenciją, krizių valdymą, būtent, kad to būtų išvengta pieno sektoriui. Stakula. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijai už pristatymą. Tik dvi minutės, tai labai stengsiuos trumpai kalbėti. Turiu tris klausimus. Visų pirma, ar komisija turi ketinimu pateikti kažkokį tai mechanizmą, ar galima būtų sparčiai apriboti pieno gamybą, jeigu yra krizė ES lygmenių. Mes žinome, kad yra ta savanoriška sistema, bet antras dalykas, E, rinkos krizių poveikis dažniausiai didžiausias e, nepalankiausiose ūkininkauti vietovėse. Ir tai labai takoja gamybos lygį. Ar, ar komisija turi naujų kažkokių tai politinių būdų, kaip spręsti tokias problemas, ar galima pasitelkti 2009-2014 metų krizių patirtim, pasimokyti iš to. Ir kaip Suomis galiausiai Noriu pasitirauti dėl Rusijos embargo, Rusijos sankcijų. Ar komisija stebi Rusijos embargo poveikį pieno sektoriui ir ar turi ketinimų padėti tiems gamintojams, kurie ir toliau kenčia nuo to dalyko padarinių? Kol kas komisijos paramos priemonės buvo nepakankamos palyginti su to, kokį finansinių nuostolių patyrė gamintojai būtent dėl Rusijos embargo. Tikiuosi, kad tilpau. Äh, äh, Dėkoju už äh, šį komisijos pristatymą. Kainos tikrai e, mažėja. 4,4 procentai sumažėjo kainos e, pirminių žaliavų rinkoje. Sukaupėme taip pat atsargų ateičiai. Jūs minėjote, kad e, gamintojų organizacijos už tai yra atsakingos, aš jums pritariu. Bet e, kalbant apie kooperatyvų vaidmenį, ūkininkai ir ūkininkės turėtų turėti galimybę organizuotis, burtis e, kooperatyvose, bet Vokietijoje šie kooperatyvai, jų e, tų kooperatyvų kainos, pardavimo kainos yra mažesnės. Kai kuriuose regionuose situacija yra gera, bet kai kuriuose kitose nėra net ir pieno parduotuvių. Taigi, kalbant apie šį pieno teisės aktų rinkinį, mums reikėtų sprendimo ir šios problemos sprendimo, bet jie, jo rinkinėje nėra. Taip pat e, buvo kalbama apie pieno perdirbėjus. Reikėtų skirti dėmesio ir jiems, nes mums e, e, yra taikomos aukštos eksporto kvotos ir nors dabar jau gerėja eksportas vis dėlto įmonės e, nemato rezultato gerėjimo. Taigi, e, ūkininkas ir perdirbėjas turi bendradarbiauti ir reikėtų atsižvelgti ir jų e, bendradarbiavimą ir ryšį tarp šių subjektų. Taip pat yra tokių įmonių, kurios išsilaikė, išgyveno, dabar vėl susiduria su sunkumais dėl kainų naštos. Aš manau, kad dėl to yra kalta politika. Mes negalime vėl laukti ilgai, kol galėsime, kol dinks dar kitos įmonės. Ponas Agniu, e, dėkoju. Aš norėčiau kai ką pakritikuoti. E, Net nebuvo paminėtas, paminėta vartotojų paklausa, tai pasakytina, pavyzdžiui, apie pieną, apie geografinę nuorodą. Ir mm, paklausa, paklausa yra, mm, paklausos reikia, o ne komisijos intervencijos ir mes galime ją skatinti, skatinti e, didindami įvairovę ir taip pat e, finansavimą. Mm, bet uh, yra taikomos sankcijos nesilaikymo atveju. Taip pat 50 e, procentų e, pieno e, sektoriui yra taikomas, taikoma susieta parama ir taip yra pribojama pasiūla. Taip pat kalbant apie Junktinę karalystę, mūsų pieno ūkininkai, pieno sektoriaus ūkininkai E, nebūtinai naudojasi kolektivizacija, kuri yra, kuri įsigaliojusi kap, kapitalistinė visuomenė. Tai aš manau, kad reikėtų naujų priemonių, kurių reikėtų po e, breksito tam, kad galėtume skatinti optimizmą šiame sektorėje. Taip pat e, aš aš tikrai nustebau dėl to, ką komisija sakė dėl vidutinio uh, E, vidutinės e, bandos e, pieno sektoriuje 28 galvijai ar karvės Europoje. Tai ir leidžia suprasti, kodėl taip sunku naudotis BŽUP, nes, pavyzdžiui, ne karalystėje apie šimtas galvijų yra vienoje bandoje. Taigi, mes, iš, mes Manome, kad tikrai visai gerai, kad e, mes nebedalyvausime be žiaupį. Toliau dvi minutės. Kolegė Petir. Dėkoju, aš norėčiau dar kartą pabrėžti tai, ką jau sakiau e, daug kartų šiame komitete. Pieno importas padidėjo e, keturiais, keturiais kartais. Ir Kroatijoje pieno, pieno gamintojų e, skaičius sumažėjo 50 procentų. E, na ir gaila, kad priemonės, kurios numatytos šiame e, rinkinyje, nebus taikomos Kroatijoje. Aš jau klausiau komisijos, ar e, negali atsižvelgti uh, į tuos skirtumus ir pač Kroatijos skirtumus tam, kad pieno gamintojai Kroatijoje galėtų sudaryti sutartį tada, kai to nori. Taigi, pavyzdžiui, Prancūzijos situacija visiškai kitokia. Ir Prancūzijoje yra pasinaudojama e, surenkamas pieno perviršis ir parduodamas, pavyzdžiui, Kroatijoje arba kur kitur rytų Europoje. Aš manau, kad tai e, nėra nesažininga komercinė ekonominė veikla. E, reikėtų su ją kovoti. Štai dėl ko reikėtų konkrečių priemonių tam, kad jeigu, pavyzdžiui, pienas e, yra importuojamas e, į, į Kroatiją už, ir jis kainuoja 40 euro centų. E, tai reiškia, kad pienas yra atvežamas iš kitos ES valstybės narės, nes e, mes žinoma, žinome, kad jeigu šiaip kainuoja net 50 centų vienas litras pieno, o šis pienas kuris atvežamas į Kroatiją, kainuoja 40. Taigi norėčiau kreiptis į komisiją e, tam, kad nustatytų tam tikras priemonės, nes dabar rinkoje yra chaosas. Mums e, reikia. Mums e, reikėtų atkreipti dėmesį ir į 30 dienų laikotarpį, apie kurį kalbama dokumente. Taip pat uh, E, rašoma, dokumente rašoma, kad nei vienas, nėra ne vienos įmonės Kroatijoje, bet iš tiesų dvi įmonės atsakė klausimyną. O jakich dopłatach pani mówi? Apie kokias priemokas jūs kalbate? Priemokas kitose valstybėse narėse. Apie kokias priemokas, kalbant apie pieno produkciją, jūs kalbate? Ir kokiose valstybėse narėse? Dakle, smatram da očigledno e, u nekim državama članicama postoje sakrivene e, subvencije ako mlijeko koje stiže iz yra ko gero tam tikros m, e, slaptos subsidijos kitose valstybės narėse. Nes jeigu į Kroatiją yra importuojamas pienas, būtent ir jo kaina tokia, kaip minėjau, žema, reiškia, kad reikėtų išsiaiškinti, iš kurios ES valstybės narės tas pienas yra atvežamas. Ir reikėtų išsiaiškinti, kaip gali būti, kad ta kaina apsimoka tiems e, gamintams. Um, auch von meiner Seite ein Danke an die Kommission, dass sie da ist. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad dalyvauja šiame posėdėje. Uh, Ir norėčiau pasakyti, kad e, vis dėlto man kilo šiek tiek abejonė dėl jūsų dokumento, dėl jūsų pristatymų. Aš bandžiau pasižymėti tai, ką sakėte, bet tiesą sakant, vis, visą tai, ką sakėte, aš jau žinojau. Buvo pabrėžta, kad e, pieno sektoriaus teisės aktų rinkinys yra sėkmingas. Aš vis dėlto nepritariu šią idėją. Jūs tikrai manote, kad jūsų dokumentų rinkinės yra sėkmingas. Mes galime suskirstyti um, valstybės į tris grupės. Kai kurioms valstybėms yra skiriama pagalba, kitoms ne. Kai kuriems ūkininkams šis rinkinys, kai kuriuos ūkininkus jis nuramino. Buvo numesta šiek tiek lėšų ir buvo bandoma taip juos nuraminti. Uh, Aš nežinau, ar tikrai tas dokumentų rikinys toks sėkmingas. Jeigu pažiūrėtume į skaičius, į kuriuos atspindi įmonių situaciją, nei vienas ūkininkas, tiesą sakant, man nesakė, kad išgyveno krizę būtent dėl šio dokumentų rinkinio. Tai iš tiesų buvo tik lašas e, jūroje. Tai buvo tam, tikras, tam tikra nuraminimo priemonė ir e, nemanau, kad šis rinkinys yra sėkmingas, reikia tai pabrėžti. Pritariu kitiems kolegoms, kurie klausė apie kiekio mažinimą. Ar tas mažinimas bus daroma, taikoma savanoriškai ar ne. Komisija negali laukti. Mums reikia kiekio sumažinimo. Galbūt tai turi būti daroma ir privalomai. Ir e, kai komisija sprendžia šį sudėtingą e, klausimą, na, matome, kad tai būtina, tokių veiksmų komisija privalo imtis. Uh, the first one is it's uh, come up in today's coordinators meeting. Porą pastabų Būsimi, e, būsimas, e, būsima galima prekybos sutartis su Naujoji Zelandija. Aš galvoju, ko galime tikėtis iš jos, kokios dėrybos vyks su Naujoje Zelandija, ko mes esame pasirengę atsisakyti, ar turime pasirinkti Airijoje tarp automobilių pramonės ir pieno pramonės. Um, ir toliau. Kaip užtikrinsime, kad e, mūsų problemos dabartinės neišauks? Airijoje yra gamintojų organizacijos, yra kooperatyvai, Ir vėliau įsigijome tokį kačiuką, kuris išaugo į liūtą, ar tikrą monstrą. Ir tos gamintojų organizacijos, kurios turėjo padėti ūkininkams dabar, e, įsisteigė Luksemburgė mm, ir plauna milijardus eurų per Luksemburgą, kad nemokėtų mokesčių. Ir e, žinome garsų mm, direktorių, e, kuris mm, E, e, uždirba 0,23 milijono e, eurų per metus. Taigi elgimės labai atsargiai, nepirkime tokių kačiukų, kurie po to išauga į tigrą ir mus pačius gali suvalgyti. Labai vaizdingas palyginimas, panas Hausling. Ja, nach dem Bericht der Kommission muss ich sagen, nichts ist gut auf dem Milchmarkt, äh, weil nämlich genau das ein tikrai e, rinkoje, pieno rinkoje pagal komisijos e, pranešimą tikrai nieko gero. Jeigu kainos auks, auks e, gamintojai gamins daugiau pieno, taigi dilema bus ta pati, kils ta pati. Mums reikėtų tokių priemonių, kuriams esant susivyrautų pusiausvėra tarp paklausos ir pasiūlos. Na, Tos eksportas veikia veiksmingai, todėl kad kainos yra palankios, bet mes teikiame pieną beveik dempingo kainomis. Antraip e, tas eksportas nebūtų veiksmingas. Taigi mes per daug gaminame, per daug išgauname ir aš nesupratau, kodėl komisija ir toliau teigia, kad e, orga, ūkininkai nepakankamai organizuojasi E, Vokietijos ūkininkai organizuojasi, būrėsi organizacijas, bet jie neturi kito pasirinkimo. Vienintelis e, kitas e, sprendimas yra parduoti pieną į pieninę, kuri sumokės kelis centus, papildomus centus. Kainos tikrai yra per mažos, taigi mums reikėtų tokio dokumentų rinkinio, uh, kuris sutvarkytų pieno sektorių per ateinančius dešimt metų. Antraip, tie, kurie gamina pieną, pieno gamintojai žlugs. 30 procentų Vokietijoje sumažėjo pieno išgavimas gamyba per pastaruosius 10 metų. Kitose ES valstybėse narėse situacija dar blogesnė. Taigi, uh, Jūs kalbate tik apie simptomus, bet nekalbate apie priemonės, kurios galėtų padėti ūkininkams ateityje. Toliau 50 tūkstančių e, e, pieno tonų e, intervencijai. Aš manau, kad iš tikrųjų tikrai tai nepagerė, pagerins kainas, kainų. Dėkuoju, pirmininkė, aš manau, kad tai, ką sakėte apie tą profesinės organizacijas, buvo tikrai įdomu, bet tai nėra nauja. Aš manau, kad reikėtų susipažinti šių organi su šių organizacijų vaidmeniu. Jie, jos dalyvauja maisto ir žemės ūkio grandinėje ir manau, kad ją reikėtų reglamentuoti. Kaina gali žemėti ir ji mažėja ypač ūkininkams. Ir uh, Būtent tik platinimo įmonės e, uždirba. Ir e, ūkininkas tik daug vėliau gali pamatyti kažkokią, kažkokius privalumus. Taigi mums reikėtų imtis ES reglamentavimo, būtent reikėtų reglamentuoti, reikia kovoti su neteisėta nesažininka veikla. Ir taip pat reikėtų užtikrinti, kad būtų minimali referencinė kaina. Ir jeigu, jos, jeigu kaina būtų dar mažesnė, reikėtų pasitelkti kompensacijas. Taip pat reikėtų numatyti, kiek pelno gali gauti kiekviena grandinės dalis, nes e, būtent platinimo įmonės uždirba ir jos vyk, daugiausia ir jos veikia e, nedidelėme narių valstybių skaičiuje. Dėkoju. Dėkoju komisijai ir dėkoju kolegoms. Aš manau, kad reikėtų kalbėti sąžininkai. Be ūkininkų. Mm pats tas reglamentavimas, rinkos reglamentavimas neveiktų. E, pieno krizė buvo didžiulė ir pagalvokime, pavyzdžiui, apie mm, pasidalymą Europoje. Mm, Bavarijos uh, gaminimo pobūdis, gamybos pobūdis skiriasi nuo kitų regionų. Taigi reikėtų galvoti ir apie gamybą kiekį viename hektare. Pieno sektorius yra vienintelis sektorius, kuriame nenumatyti kiekiai. Ko gero, organizacijos turėtų pačios galėti įrašyti sutartyse, nurodyti kiekį. Mano regione ne, nėra tokios situacijos, kaip kad minėjo ponas Hoislink. Yra įvairių sūrių gamintojų, bet jie sudaro vieną bendrą sutartį ir taip susiriša rankas. Taigi mums reikėtų rinkos priemonių, kuriomis būtų galima naudotis kooperatyvose ir organizacijose. Būtina informuoti apie esamas esančias galimybes. Uh, Ir, pavyzdžiui, tai pasakytina apie laiko terminus. Taip pat kalbant apie rinką, mums reikėtų išsiaiškinti ir kuomet turėtų būti sumokėtos e, išmokos. Man darf in das Milchpaket äh, auch nicht mehr hineininterpretieren, als es ist. Ačiū. Man atrodo, Turim galvoti apie mm, kontraktų reguliavimą, bet tai yra tik tai papildomas e, rinkos struktūrizavimo elementas. Mums reikia stipresnių gamintų organizacijų, tikrai tai yra teisingas kelias ir reikėtų ir iki loginės baigties tada prieiti. pažiūrėkime į tai, kaip pieno sektoriui būtų galima pritaikyti tai, ką turime vaisių daržovių sektoriui. Mm, kai kas sakė, kad tam tikri regionai yra nepalankiose kuninkauti sąlygose, ypač pieninkystės atžvilgių ir vis tik tai reikia tą pieninkystės sektorių išsaugoti ir tuose regionuose. Uh, Tai yra labai svarbus e, vietos gyventojų pajamų šaltinis ir, ir taip, aišku, situacija jau pakankamai sudėtinga tose regionuose. Mm, Todėl reikia pasirūpinti paramą, pavyzdžiui, kalnų e, regionams, kad galėtumėm ūkininkams suteikti pagalbą tokiuose nepalankiuose ūkininkauti sąlygose, kad, jie galėtų, kad jiems būtų lengviau ūkininkauti ir kad jie turėtų geresnės prieigas prie rinkų. E, žinoma, Priešingų atveju ūkininkai tikrai nukentėtų ir tai turėtų neigiamo poveikio tiek žemdirbysiai, tiek ekonomikai bendrai tose kalnuotose vietovėse. Pozicionės. Ačiū pirmininkė, taip. Sutikščiau su tais, kas pasakė, kad pieno paketas yra nesėkmingas. Jei pieno paketas e, būtų buvęs sėkmingas, tai dabar nereikėtų pergyventi krizės, kuri iki šiol dar krečia pieno sektorių. Aš norėčiau pasirauti komisijos visų pirma, kiek pieno ūkių yra uždaryta pastaruoju metu, į kuriuose regionuose. Antra, kuriuose vietovėse e, pieno gamyba išaugo. Ar galėtume taip pat pasakyti ir apie kokias kainų žirklės kalbame čia? Man atrodo, ne visi šią salėje dar pilnai žino, kad yra ir mažiau 33,1 procento ir to lygio, kas buvo nurodyta praeitais metais. Ar komisija galvoja ir apie tam tikrą reguliavimo mechanizmą? Jei ne, tai kokiu kokias priemonės komisija planuoja, mm, kad būtų išvengta labai stambių ūkių, pavyzdžiui, kaip Sorė regione Ispanijoje, kur gal 2000 yra galvijų bandos tokio dydžio, kad, kad nebūtų tokių stambių ūkių, kurie išstumė smulkius iš, iš, iš verslo. I... Aš ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad negirdėjau pristatymą, bet girdėjau diskusijas ir noriu kelis dalykus pasakyti. Visų pirma, yra didelių skirtumų tarp uh, vertinant uh, augintojų organizavimo lygį. Uh, tikrai skirtingai yra, jie organizuojasi skirtingose ES valstybėse. Dabar dėl pieno, pieno produktų Esmė yra tokia, kadangi eina kalba apie 2013-2014 mm, metų disbalansą dėl Rusijos, dėl Kinijos įtakos ir, ir krizės, aš noriu paklausti komisijos, m, mm, nežiūrint, kiek organizuoti yra gamintojai, tos priemonės, kai eina kalba apie tą disbalanso globalumą, e, tikrai kiek yra padaryta kiek yra priemonių kažkokių pritaikyta ir kiek tos augintojų, gamintojų organizacijos leidžia sušvelninti neigiamus padarinius to globalaus disbalanso, nes iš tikrųjų matome neraminančių um, tam tikrų aspektų. Panie direktorze, czas dla pana. Ponas direktoriu, laikas jums atsakyti į klausimus, o jų tikrai daug, taigi prašom sureaguoti. Thank you, uh, Chairman. And, uh... Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už visą klausimų paketą, kuris, aišku, paliečia klausimo esmę. Visų pirma, noriu paaiškinti štai tokį dalyką. Reikėtų nesuplakti pieno paketo su dviem solidarumo paketais, kuriuos turėjome uh, parodydami solidarumą su bendrai žemės ūkio sektoriumi, bet ypač su pieno sektoriumi 2015-2016 metais. Šis paketas yra skirtas būtent pieno sektoriui, žemės ūkiui, mm, tiesiog kalbant apie tai, kaip, yra, or, kaip būtų galima organizuoti tą sektorių, kad jis būtų atsparesnis įvairiems pasikeitimams, ypač atsižvelgiant į 2009 metų krizę pagal aną režimą. Tai iš esmės yra laikotarpio vidurio mm, peržiūros ataskaita ir tiesiog uh, norėtumėm susilaikyti nuo to, kad e, būtų siekiama išspręsti absoliučiai visas problemas, su kuriamis susiduria mm, e, pieninkystės sektorius per šį vieną paketą. Šis paketas yra skirtas suteikti gamintojams galimybę organizuotis, burtis į organizacijas ir užtikrinti, kad e, jie turėtų reikiamą svorį dėrybose ir galėtų išsiderėti tinkamas sąlygas kad jie turėtų galimybę mm, būtent organizuotis į mm, gamintų organizacijas, kooperatyvus ar panašiai, bet kokią kitokią formą. Antras elementas, kas yra labai svarbu, visuomet, jeigu yra sutartis, yra dvi pusės. Tai yra gamintojo pusė ir ta kita pusė, kurioje irgi kažkas kažkas, kas e, galėtų tuomet mm, atitinkamai dėrėti su kita dėrybų pusė yra aišku, kad mm, iš, to, iš tų atsakymų, kuriuos gavom iš e, valstybių narių, kad e, gamintų organizacijų yra nedaug bet iš esmės jos būtų sprendimas, dalis sprendimo, kad su gamintojais būtų sažiningiau elgiamas visoje grandinėje, maisto grandinėje. Dėl tų 70 procentų kain, pieno kainos yra geresnės ten, kur yra mm, gamintojų organizacijos. 71 pasakė, kad pieno surinkimas daug geriau organizuotas. 60 procentų pasakė, kad netgi jie gauna geresnę kainą nei um, tuose situacijose, kur augintų organizacijų nėra. Tai aš manau, kad tai yra labai svarbu, kokie tai svarbus rezultatai kokius mes gavome per valstybių narių atsakymus. Ir manau, kad tikrai reikėtų dar ir toliau dirbti. Žinoma, galima gerinti tos procentus ir galima plėsti galimybės ūkininkams e, burtis į augintų organizacijas, ypač tose vietovėse, kur koopera, kooperatyvų mažiau, kooperavimosi lygis mažesnis. Vėlgi, 60 procent, 65 procentai dabar pristatomo pieno yra pristatoma per kooperatyvus, kooperatyvų kanalus ir 35 procentai ne. Tai reiškia, kad aišku, situaciją galima gerinti, galima intensyvinti kooperavimąsi tarp ūkininkų, kad jie kooperatyviai galėtų pardavinėti savo produkciją. Dar vienas dalykas, ką aš irgi pabrėžčiau, mums reikia daugiau nei vien tik tai sutartinių režimų. Mums reikia mm, galvoti ir apie investicijas į naujus produktus. Mums reikia galvoti ir apie mm, nau, naujai atsiveriančias galimybės naujiems produktams. Mums reikia ir apmokymo, mums reikia ir kokybės, mums reikia uh, kad e, ir gamintojų organizacijos galėtų prisidėti, būtent skatinti kooperavimuose, jie gali organizuoti, pavyzdžiui, ir tuomet a, tokį apjungtą pašarų pirkimą ir panašius dalykus. Tai yra labai daug naudingų galimybių. Toliau dar vienas aspektas ką paminėjo keli deputatai, tai yra, ką darome dėl ūkininkų mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse. Čia irgi atsakymas į klausimus buvo, viena valstybė nariai pasakė, kad jiems susidaro įspūdis, kad e, kooperatyvų, tam tikros kooperavimo struktūros yra naudingos Ir čia Prancūzija, kurie, aiškiai, tai pasakė, kitose valstybėse buvo pasakyta, kad, na, atskirai nerenkame tokios informacijos apie pieno e, gamybą netokiose nepalankiose ūkininkauti vietovėse, kokias kainas ir taip toliau. Taigi mes e, turime tvirtus skaičius tik už tą valstybę. Toliau turime tam tikrų užuomenų dėl uh, kokybės rėmimo sistemų, jeigu čia pažiūrėtumėm į mokėjimus tą pusę, kelios valstybės narės ypač naudoja savanoriškai susijęta parama, kad pienininkystė būtų rėmiama mažiau netokiuose palankiuose komunikatorių vietose. Čia, aišku, analizuojame tuos elementus, bet čia kas yra labai svarbu, tai kad tai vienas iš elementų kad iš tikrųjų parama yra suteikiama tiems ūkininkams, kur ūkininkavimo sąlygos yra netokios palankios. Mm, taip pat buvo daug įvairių užuominų dėl to, kad reikia žiūrėti į gaminamus kiekius. Akivaizdu, kad kaina auga, jeigu pasiūla mažėja ir kainos mažėja, jeigu pasiūla auga, taigi mums reikia atitinkamų mechanizmų, kurie galėtų per sutartinės nuostatas išspręsti tuos dalykus tarp mm, augintojų mm, ir perdirbėjų kad būtų galima atitinkamai visą grandinę reguliuoti, kad būtų atitinkam duodame signalas augintojams, kad jie galėtų turėtų omenyje, koks bus um, sumažėjusių kainų poveikis, kad tai pernelyg smarkiai neįtakotų jų ūkių pajamų sumažėjimo. Taip pat dar keli dalykai tokie. Poveikio vertinimas, kai kuriuose valstybėse organizuojamas turime vertės pasidalymo tą elementą. Galima ūkininkams padėti dalyvauti Ehm, didinant, kuomet kainos auga ir, ir priešingai labai svarbu, kad būtų mechanizmas, kuris galėtų garantuoti bent jau pagrindinę um, jų produkcijos dalį, kad, nu, kad apsaugotų ją nuo tų kainų pasikeitimų. Aišku, labai svarbu yra keistis pažangiai praktiką, čia kooperatyvai labai svarbus. Uh, yra tam tikra galimybė pažiūrėti ir kitus sektorius, ne vien tik tai pieno sektorių. Pavyzdžiui, vaisių daržovių sektorėje turime labai iškės ir iškės kooperatyvinės struktūras. Aš manau, kad visi galime pasimokyti vieni iš kitų ir galime tikrai pas, pa, pasirūpinti, kad kainų kitimas būtų valdomas geriau, efektyviau. Toliau turime mm, kainų informaciją, rinkos informaciją, e, stebėjimo centras buvo paminėtas bent du kartus. Mes visiškai sutinkame su tuo, tai tikrai yra raktas į problemų sprendimą, reikalinga turėti e, kokybišką informaciją laiku dėl visų veikiančių sektorėje. Mm, ir aš Taip pat įtraukčiau čia ir finansinės rinkas, nes tikrai tai yra labai svarbu, tai dalis sutartinių nuostatų. Ir vėlgi, e, čia neina klausimas apie tai, ar tai bus privaloma e, kitiems žemės ūkio sektoriams. Visuomet, aišku, jeigu yra sutartis, turi būti du partneriai, dvi pusės sutarties. Ir aišku, nuostatos turi būti išlaikytos nekeičiamos, keičiantis rinkai. Aš manau, kad čia mes turėsime mm, tą dar patikslinti ir per Verman grupę intensyviau padirbėti tais klausimais. Tie elementai mm, atitinkamai įlygti visi surašomi. Taip pat Naujojo Zelandija buvo paminėta kaip didelė konkurentė, vėlgi Aš tą sakiau kitose kontekstuose. Čia Naujosios Zelandijos specifika yra ypatinga, taip, pieno gamybos rytyje mes kalbame čia apie birius produktus. E, iš esmės visiškai kitoks tai yra versinimas e, Europos produkcijos ir pasaulyje ir Europoje visai kitaip yra vertinamas. Tai reiškia, kad aišku, taip, Nuojo Zelandija turi pajėgumų panau, pagaminti e, nugriepto, nenugriepto pieną miltelius, sūrius, sviestą, tačiau produktai, kuriuos gaminame mes čia Europoje, iš esmės žaidžia visiškai kitoj lygoj. Taigi mm, naujosios Zelandijos produkcija turi tam tikras ribas, kiek yra jau jų potencialas, bet ir, ir aplinkosauginiai, aišku, aspektai taip pat aktualūs kaip ir Europoje. Mm, reikėtų nepamiršti ir to, Naujoji Zelandija turi, aišku, didelį potencialą, tačiau yra ir ribos tam, bet kokiu atveju. nenoriu toliau leistis į detalės dėl Rusijos draudimų, nes tai yra mm, toks elementas, kuris svarstytinas kitame kontekste. Aišku, Rusija yra svarbi rinka Europos pienos gamintojams. Rusija yra labai svarbi ir kitų žemės ūkio pieno produktų mm, rinką, bet tiesiog leiskite man dabar nesileisti per daug į mm, detalės dėl Rusijos embargo. Aš tiesiog vienas dalykas, ką norėčiau pasakyti, tai kad mm, visas žemės ūkio sektorius yra tikrai puikiai prisitaikė surasti irgi ir kitų rinkų, kitų paskirties taškų savo produkcijai patiekti. Uh, yra sprendžiami tie dalykai ir mes toliau tą darysime kartu su parlamentu ir taryba. Dėkuoju pirmininkė už suteiktą žodį ir dėkuoju už jūsų pasisakymus. Labai ačiū. Kaip jūs ir sakėte, klausimų buvo tikrai daug ir tikrai mes dar grįšime prie šių klausimų, nes sektorius ir su juos susiję klausimai tikrai jautrus kelia daug diskusijų. Ir ta tema nulat atsiranda mūsų darbo tvarkėje. Taigi ačiū visiems už tikrai įdomią ir intensyvę diskusiją. O dabar pereikime prie pono Huitema pranešimo dėl CE ženklų pažymėtų trešimųjų produktų tiekimo rinkai taisyklių nustatymo. Atsakingas komitetas IMKO, o mūsų komitetas rengia, rengia nuomonės projektą. Kalbant apie mūsų statusą, prisimenate, kad Vyko diskusija apie tai, kad mes turėtume būti atsakingas komitetas, bet e, kalbant e, apie vidaus rinkos veikimą, būtent IMKO yra atsakinga, o AGRI ir ENVI komitetai yra dalyvaujantis komitetai pagal 54 straipsnį. Ši tema yra labai sudėtinga ir svarbi. Ir dabar suteiksime žodį nuomonės referentui, kuris mus supažindins su šiuo klausimu. Žinome, kad bus varstamas kadmio klausimas, taip pat aktualus kompetencijų tarp skirtingų komitetų pasiskirstimas. Taigi, žodis pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Ačiū tikrai, tai yra pakankamai e, techninis pranešimas ir pasistengsiu jį pristatyti suprantamai. Pirmiausia, ačiū Europos komisijai už pasiūlymą. Manau, kad e, šis klausimas yra labai svarbus visai Europai. Žemės ūkis e, ir šios sektoriaus ekonomika yra labai svarbi ir svarbus trašų klausimas. Taigi, apie ką mes čia kalbame? Kalbame apie trašas, kurios parduodamos visoje Europos Sąjungoje ir Europos Sąjunga yra priklausoma nuo um, trašų, kurių sudėtyje yra fosfato. Mes Turime siekti gerinti trašų naudojimą ES. Europos komisija apskaičiavo, kad 30 procentų visų trašų e, naudojimo ES gali būti panaudotos pakartotinai. Ir jeigu tai būtų daroma, tai būtų galima sumažinti trašų importą. Organinės e, trašos gali būti panaudojamos pakartotinai, e, tokios, e, kurios kompostas ar gyvūnų mėšlas, tai yra tokios medžiagos, kurios gali būti panaudotas efektyviau. Galbūt e, tai yra šiek tiek neįprasta tema Žemės ūkio komitetui, bet aš parengiau uh, Mm, skaidrių, kuriuose pristatoma ši tema. Taigi čia matote, kokios žaliavos gali būti naudojamos trašoms gaminti. Kompostas, mm, digistatai, kitos mineralinės trašos – Ir panašiai, Europos komisija rengia kriterijus e, dėl to, kada ir kokiamis sąlygomis šios medžiagos gali būti naudojamos e, trašų gamyboje. Aš tikiuosi, kad e, kai šis pasiūlymas įsigalios, aiš, tie kriterijai bus labai aiškus ir tada jais remiantis bus galima dirbti toliau. Ką aš noriu čia parodyti? Tai, kad gali būti naudojamos skirtingos medžiagos, tokios kaip kompostas e, ar mm, galvijų mėšlas. Ir jūs matote, kad e, tos medžiagos e, yra situacija su šiomis medžiagomis yra skirtinga. Pavyzdžiui, gyvūnų mėšlas. Jeigu jis naudojamas, tai yra nustatytas maksimalus kiekis leidžiamas hektarui. Taigi, tarkime, kad naudojamos e, trašos pagamintos iš komposto. Mm, tada e, papildomų kriterijų, kiekio hektarui kriterijų nėra, bet jeigu tos pačios trašos pagamintos iš galvijų mėšlo, tai tuomet e, nitrato direktyvos nuostatos jau numato tam tikrą kiekį leistiną hektarui. Tas yra labai keista, todėl kad iš šių skirtingų žaliavų pagamintos e, trašos e, yra visiškai e, vienodos ar skirtos vienodams tikslams, taigi aš siūlyčiau šios diskriminacijos atsisakyti. Jeigu galvijų mėšlas yra naudojamas tinkamai gaminant trašas, tai neturėtų būti taikomos diskriminuojančios nuostatos. Toliau mineralinė turėtume tokį mineralinių trašų ciklą, kuris būtų uždaras. Kartais ūkiuose pagaminama per daug. Ir yra per daug ūkiuose atliekų, kurios būtų, e, gal, pan, galėtų būti panaudotos e, pakartotinai ir gražintos vėl į tą atliekų ciklą ir e, šios organinės trašos pakeistų uh, dirbtinės trašas. Aš ir šešėliniai pranešėjai vykome į gamyklą Niderlanduose, kur matėme, kaip galvijų mėšlas yra perdirbamas, išgryninamas ir išgaunamos iš jo maistinės medžiagos trašoms, tada mm, atitinkamai apdorojamos išvalomos ir tos išvalytos trašos pagamintos iš galvijų mėšlo pasižymė e, e, tomis pačiomis savybėmis, kaip ir trašos pagamintos e, kitais būdais, iš kitų žaliavų. Taigi, jeigu produkto savybės ir veiksmingumo kriterijai yra tokie patys, tai neturėtų būti kažkokia, kažkokios diskriminacijos ir neturėtų būti nustatomos leistino kiekio ribos. Skaidrėje čia matote, kad e, yra trys komponentai - 50 procentų vandens, 20 procentų azoto ir kalio ir toliau fosfatai 23 procentai. Tokios yra sudėdamosios dalis. Taigi toks yra pasiūlymas, prie kurio aš dirbu. Ir pasiūlyme taip pat e, kalbama apie mikroorganizmų ir e, augalų augimą e, stimuliuojančių medžiagų naudojimą. Na ir tai taip pat įdomus klausimai, kalbant apie mikroorganizmus, organinių, organinės medžiagos gali būti perdirbtos, išgrynintos ir gali būti mm, gaunami tokios medžiagos, kurios mm, padeda didinti augalų produktivumą, išvengiant neigiamų padarinių. Komisijos pasiūlyme taip pat apie tai kalbama, yra kalbama apie penkias e, mikroorganizmų grupės ir tikėkime, kad ateityje viskas bus dar paprasčiau ir kad daugiau e, mikroorganizmų bus e, leidžiama naudoti Europos rinkoje. Bet mes turime elgtis čia labai atsargiai, neturime leisti, kad sistemoje atsirastų spragų ir kad mikroorganizmai, e, galėtų, mikroorganizmai būtų e, pateikiami kaip augalų apsaugos priemonė. Jie neturėtų būti naudojami pagal kitokią paskirtį. Na ir dar vienas elementas, apie kurį norėčiau pakalbėti, e, tai yra trašos, kurios palaipsniui naudojamos e, e, dirbožėmėje. Mes žinome, kad e, plastikas, pavyzdžiui, yra palaipsniui ir palaipsniui išskiria įvairias daržias medžiagas, bet ir kalbant apie trašas, toks principas gali būti taikomas. Ir galiausiai kadmis kadmis, mm, nežinau, ar turėtų būti svarstama Žemės ūkio komitete, tai yra Indi komiteto kompetencijos rytis ir galbūt nėra prasmės mums teikti pakeitimus šio klausimu, nes jie bus mm, E, laikomi netinkamais, bet jeigu esate Envi komiteto narys ar pakaitinis narys, ar galbūt galite susisiekti su kolegomis iš Envi komiteto, galėtume būtent tokiais būdais padaryti spaudimą kadmio klausimu ir esu pasirengęs e, atsakyti į klausimus. Pirmininkas, kągi pradėsime diskusiją. Ponas Agnių kalbės pirmasis, prašom. Yeah, and thank you for doing this. Ačiū ir ačiū už tai, kad ėmėte šios nuomonės, bet gaila, kad tai tik nuomonė, kad e, mes ėmėmės darbo galbūt ir per vėlai. Yra vienas klausimas, kurį noriu mm, Jums užduoti. Digestatai, tokios medžiagos, anaerobiniai digestatai, apie šias medžiagas kalbama. E, ir tas medžiagas ūkininkai naudoja mūsų regione, pavyzdžiui, tikrai jų naudojimas išaugo ir iš esmės naudojama kepyklų atliekos. Yra ūkininkai, kurie pasitelkia atitinkama technologija, kuri padeda tas medžiagas panaudoti kaip trašas, bet nesu, nemačiau uh, Mm, konkretesnio aprašo jūsų nuomonė. Ir dar yra viena problema į tai, kaip žiūrima e, į perdirbtas žmonių atliekas E, kurios galėtų būti pakankamas fosfato šaltinis, bet e, yra tokia nuostata, kuri draudžia ūkininkams naudoti tokias medžiagas, kai jie augina savo kultūras. Bet aš manau, kad tai yra neatsakinga, mes turime siekti iš tikrųjų um, uždaro ciklo ir man būtų patikę nuomonėje taip pat matyti Mm, dalį apie tai. Nes iš tikrųjų gali būti ir šios atlikos panaudotos. Taigi ačiū, kad ėmėtės šio klausimo, bet kaip sakiau, e, gaila, kad tai yra tik nuomonė. Ačiū. Pan posė Bogovič. Ponas Bogovič. Okay. Uh, thanks, Jan, for preparing a very good uh, draft opinion. Dėkoju Janui už labai gerą nuomonės projektą. Taip pat uh, dėkoju ir už teks, ekskursiją į Niderlandus, kur mes uh, galėjome susipažinti su uh, organinių trašų išgavimu iš keulių atliekų šie, šios medžiagos priklauso žiediniai ekonomikai. E, ir ši priemonė yra naudinga tam, kad galėtume sukurti vienodas sąlygas visoms visiems trešamiems produktams. Žiedinė ekonomika yra uh, žiedinė ekonomika yra paremtas ūkininkamas jau daugelį e, metų, bet vis dėlto ją reikėtų gerinti, štai dėl ko aš sveikinu komisijos pasiūlymą reglamentuoti žiedinę ekonomiką. E, e, Trešiamiesiems produktams. Šią priemonę naudotis būtų galima pagerinti situaciją Diskusijos vyko jau ilgai. Kai, kuriomis, kai kurios temos, pavyzdžiui, kadmis arba nikelis buvo aptartos išsamei, bet aš norėčiau paminėti, kad pritariu kolegai Gardinį, kuris, kuri rengė Envi e, pranešimą, ji realistiškai pasižiūrėjo į teršalus ir aš tikrai pritariu jos minčiai. Na, o dėl šio reglamento projekto aš pritariu kompromisui. Tikrai reikia kovoti su nacionaliniu rinku fragmentacija e, ir reikėtų e, remtis žiedinės ekonomikos principais. Aš taip pat manau, kad reikėtų mažinti ES priklausomybę nuo resursų išteklių iš užsienio, bet taip pat nereikėtų ir žlugdyti mineralinių trašų e, rinkos Europoje. Pasiūlymas yra techninio pobūdžio ir mums būtina įsiklausyti visus, visų suinteresuotojų subjektų nuomonės, nes e, šis reglamentas svarbus jiems visiems. Taigi reikėtų atsargiai E, renkti e, savo e, nuomonės. Ūkininkai turi gauti visą pakankamą tinkamą informaciją apie šias medžiagas, tam, kad galėtų tinkamai pasirinkti trešiamuosius produktus. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui Huitėmą dėl uh, E, organinių trašų, skiščiųjų ir e, kietųjų trašų naudojimo e, gerinimo. Ir taip pat manau, kad tikrai gerai, kad yra pasitelkiama lėto išsiskyrimo trišimųjų produktų apibrieštis. Ir e, manau, kad reikėtų skirti e, dėmesio organiniams dirbos gerinimo medžiagoms. Mane pradžioje nustebino e, tai, kad buvo įtraukta, įtraukta gyvulių mėšlo apibrieštis iš nitratų direktyvos, bet padiskutavę su pranešėjai aš supratau jo ketinimus ir pritariu jiems. Uh, Dėl dviejopo panaudojimo aš manau, kad reikėtų atskirti tarp stimuliavimo ir augalų apsaugos e, produktų. Jeigu nebus šios atskirties, e, gali mažėti skaidrumas e, ir apsaugos veiksmingumas. Aš taip pat pateiksiu pakeitimų dėl uh, produktų ženklinimo, aš manau, kad ūkininkams reikėtų aiškių instrukcijų. Ačiū ir prašau kalbėti trumpiau, ponas Hausling. Dėkoju. Aš esu šešėlinis pranešėjas Envi komitete. Mes kalbame, pavyzdžiui, apie kadmio taršą. Per mėšlą į laukus patenka medžiagos, kurios gali kenkti aplinkai. Reikėtų konstatuoti, kad kalbant apie organinės trašas, dėl esamo ciklo kai kuriuose regionuose yra e, per daug trašų, naudojama per daug trašų. Dabar e, dedamos pastangos e, tam, kad mėšlą būtų galima naudoti ne tik laukuose, bet būtų galima netgi jį parduoti kitose šalyse. Uh, Man įdomu, ar tikrai reikėtų skirti dėmesį tokiam požiūriui. Tai yra labai techninis požiūris, reikia daug energijos ir taip toliau. Galbūt reikėtų užbaigti šį mineralinį ciklą kažkaip kitaip. Aš nelabai supratau, ką jūs sakėte apie mikroorganizmus. Žemėje dirboje yra, mili, yra tūkstančiai mikroorganizmų. Aš esu ūkininkas, kuris atstovauja ekologiniam ūkininkavimui, bakterijos tikrai egzistuoja ir iš tiesų jos tik gerina dirbą. Taigi aš nelabai supratau, ką jūs e, turite omenyje, kai kalbate apie mikrobinės augalų biostimulatorius. E, e, dėkoju kolegai Hoitema kadmio klausimas yra svarbus. Aš kreipiuosi į kolegas dėl to, kad manau, kad reikėtų ieškoti logiško sprendimo. Mes negalime leisti ūkininkams priklausyti nuo vienintelio trašų tiekėjo. Kalbant apie trašas, žinoma, reikėtų atsižvelgti į aplinką. Ir ūkininkas, žinoma, turi galėti naudoti taip pat ir organinės trašas. Be to, galima imtis veiksmų. Tai pasakyti, nu, pavyzdžiui, apie maistinės medžiagas, bet jos turi būti sertifikuotos. Taigi, ponė Hoitema, kur prasideda ir kur baigėsi priekyba? Jeigu naudoju organinės trašas ir noriu tai daryti, aš turiu galėti tokias trašas rinktis. Na, o kur yra riba ir kur turi būti sertifikavimas? Kada baigėsi vienas ciklas ir prasideda kitas, kur baigėsi žiedinė ekonomika ir prasideda įmonės veikla? Dėl komposto ir dėl dumblo naudojimo negalima užtikrinti šimtų procentų, koks, kokia yra produkto sudėtis ir galiausiai atsakomybę turi prisimti savininkas. pramonė nenorėjo prisidėti prie atsakomybės fondo. O dabar ūkininkas, žemės savininkas negali būti už viską atsakingas, negali būti atsakingas už tą valymo dumblą. Taigi aš manau, kad tikrai reikėtų padiskutuoti apie atsakomybės klausimą. Žinoma, yra tokių maisinių medžiagų, kurios gali taip pat būti ir sunaikintos, bet tikrai reikėtų pagalvoti ir apie žemės savininko atsakomybę. Nežinau, ką apie tai galėtų pasakyti kolega Hoiteman. Aš čia turėjau omenyje organinės trašas ir maistinės medžiagas. Tikrai labai svarbu suprasti, kur prasideda priekyba ir kada reikėtų sertifikuoti maistinės medžiagas. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad Bono Hudemos pranešimas yra tikrai geras. Aš džiaugiuosi komisijos pasiūlymo, nes tikrai reikėtų atnaujinti e, trašų trešimų medžiagų reglamentavimą. Bus galima geriau suvienodinti patikimo į rinkos taisyklės. Aš taip pat džiaugiuosi, kad galės egzistuoti Europos trašų rinka. Maždaug 50 procentų trašų siūlomų rinkoje nepatenka į galiojančių reglamento taikymo sritį. Labai svarbu, kad organinės trašos e, gautos iš atviro kompostavimo e, būtų pagamintos laikantis Europos sanitarnių taisyklių e, ir kad jos būtų įtrauktos į naują reglamentą. Ši, šie produktai yra tikrai didelis potencialas, jų potencialas yra tikrai didelis ir taip galima geriau panaudoti atliekas, taupiai naudoti dirba ir galima taip pat mažinti išlaidas trašoms. Bet aš taip pat norėčiau informuoti pranešėją, kad šis reglamentas neturėtų būti pretekstas e, sukoncentruoti gamybą mm, skiriant dėmesio vien tik e, mėšlui ir nebūtų kalbama apie emisijas. Kai mes kalbame apie mėšlą, yra kalbama, kad reglamentas, reglamentavimas teisės aktai skirti nitratams, trukdo naudoti e, mėšlą trašoms. Aš prieštaraučiau šiai minčiai. Pranešėjas mano, kad šios abitos medžiagos joms turi būti e, taikoma, taikomos tam tikros e, ribos. Man reikėtų e, šiek tiek daugiau informacijos, nes iš tiesų nepritariu jūsų minčiai. Again. Um, uh, thank you very much. That was uh, very... Ačiū. Tikrai labai įdomus ir tikriausiai profesionaliausias pristatymas, kokį tik esu matęs. Per savo darbą čia prieš 18-19 metų buvau Airijoje didelėje gamykloje, kalbėjusi su savininku ir uh, problemos iš tikrųjų galėjo, kurias buvo galima išspręsti, apie ką buvo kalbama, buvo pasakyta, kad jas tikrai galima išspręsti per atitinkamus pakeitimus. Taigi 30 procentų maistinių medžiagų galėtų būti panaudotos dar kartą. Kiek pinigų su, mažiau reikėtų, kiek būtų galima um, sumažinti išlakas iš iškastinio kūro ir taip toliau. Tai yra tikrai pozityvi ta pusė, galvojant apie žemės ūkio indėlį į į, klima, į, į aplinką, į aplinkos apsaugą, kaip mažinama, pavyzdžiui, atliekų kiekis, jeigu iš tikrųjų tos um, trešinčias tos trečinčius produktus galėtumėm taip panaudoti. Tai būtų galima vėl suvirškinti ir panaudota. Ir aš galvoju, kaip prisimenu būtent tą anaerobinio perdirbimo gamyklą, įmonę, aš, aš galvoju iš tikrųjų, galėtumėm išspręsti problemas ir su vandens vandens tinklais ir e, tai, tos maistinės medžiagos galėtų būti panaudotos, vėl nereikėtų e, deginti žolės, nereikėtų panašių dalykų. Ta, e, pakarto, ta aerobinį maistinių medžiagų suviršinimą panaudojimą būtų galima tikrai pritaikyti ir tai yra daug, daug, daug geriau. Mane džiugina šie pasiūlymai. Ar, ar, mano um, galbūt <laughs> kolegos nuliūsta, kai aš labai džiaugiuosi dėl uh, trešiančių medžiagų, bet vienas dalykas yra tai, kas mane neramina, gal galėtumėt šiek tiek paaiškinti plačiau, Čia aš kalbėčiau apie biologiškai skylančius ar kompostuojamus produktus, ar, ar bus kažkas, ar liks kažkas po to, ar yra kalbama apie visiškai biologiškai skylančius produktus, ar eina kalba apie tokią košę iš to, kas nebūtinai gal iki galo suskyla ir to, kas vis yra, visiškai biologiškai suskylančios medžiagos. Tiesiog tas mane šiek tiek dar neramina, aš norėčiau pasitikinti dėl to. Ir dėl, dėl būtinių atliekų šakų tam tikras susirūpinimas yra, teisingai, aišku, susirūpinimas yra sėtino su tuo, kad negali realiai pasitikėti tuo, kas į tai sudedama. Tačiau, na, bent jau mano valstybė iš esmės mes e, visą tai, ką naudojame, yra reguliuojama, prižiūrima ir visą tai yra perkama parduotuvėse. Juk nieko, ką dedame ant stalo, neperkame e, juodoji rinkoje, nieko, ką vartojame, e, kas paskui nukeliauja į tualetą, neperkam juodoji rinkoje. Taigi visą tai yra jau reguliuojama. Tai man atrodo, uh, turėtų būti viskas kaip ir išspręsta, nes jeigu pasirūpinam, kad nieko blogo žmonės negalėtų nusipirkti, gauti, tai nieko blogo po to ir nebus iš to. Nebus jokio, jokios galimybės žmonėms kažką blogo išmesti. Tai man atrodo, tą reikėtų tuo pasirūpinti, turėtų būti įmanoma tą spragą už, užpildyti, nes jeigu ne, tai tada tikrai mums bus rimta problema. Tai o šiaip aš, aišku, pas, pasakyčiau tik tai dar kartą, kad labai profesionaliai atliktas darbas, aišku, pakeitimus atžiūrėsime. Stakula. Stakula. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Hoitama už gerą, racionalų nuomonės projektą, kuris tikrai upestingai parengtas pranešėjas reikalingus visus klausimus apsprendė, išanalizavo. Aš, kal, išanalizavo. aš turiu pasakyti, kad šiuo klausimu neturiu pakankamai kompetencijos ir tiesiog paremiu pono Huitamą. Dėl kadmio. Dėl penkto, dėl šešto pakeitimai būtų sveikintini irgi. Reikėtų išplėsti direktyvos e, dėl gamybos visos grandinės taikymo sritį. Na ir apibendrinant, norėčiau pabrėžti, kad uh, aiškus teisinis pagrindas dėl organinių e, trešinčių medžiagų yra būtinas, kad rinka galėtų mm, užtikrinti pasiūlą. Organinės trašos tiek e, sausos, tiek e, skystos turėtų turėti pakankamai reikalingą maistinių medžiagų kiekį, kaip yra teisės aktuose nustatyta. Aš labai atsiprašau už labai stiprų suomišką akcentą, bet tikiuosi, kad jūs mane supratote. Pas Kaputo. Grazie Presidente, innanzitutto komplimenti al collega Uitema, eh, ha inaugurato. Visų pirma, sveikinu kolegą, jis tikrai uh, inauguravo visiškai naujos kokybės e, dokumentus, jų pristatymą. Ir aš nebeksikartosiu, kas jau pasakyta, tik tai norėčiau paminėti kai kurios klausimus, kurie dar nebuvo paminėti. Manau, kad e, reikėtų pabrėžti, kad kai ūkininkai perka trašas, e, Jie ja, tikisi, kad um, e, instrukcijos etiketėje tikrai yra teisingos ir kad tikrai tos trašos bus naudingos. O dabar ūkininkams perkant tokias trašas, kuriuose yra azoto, azoto fosforo ir mm, kalio, e, ten e, yra parašyta, kad tų maisto medžiagų gali būti net daugiau negu 2 procentai per šį komisijos pasiūlymą bus galima keisti šį kiekį, gali būti net 6 procentai. Taigi aš norėčiau pasiūlyti komisijos tekstą pakeisti ir nustatyti e, tokią ribą, kuri būtų nedidesnė negu 2 procentai. Na, taip pat reikėtų peržiūrėti ir e, kiekio toleravimo procentus. 5 procentų riba kitimo riba iš tikrųjų nėra tinkamas kiekis, nes e, tikrai gali e, atsirasti nuostolių ūkininkams. Ūkininkams reikėtų garantijų, kad trašos, kurias jie perka, tikrai atitinka tas charakteristikas, kurios yra vadintos ir kad tikrai tos trašos bus naudingos augalams. Kalbant apie fosforą. E, tokios trašos fosforų turėtų būti naudojamos e, skistoje formoje, skistos formos. E, kartais yra neparašoma pra, pirmame priedė, komisijos priedė neparašyta, kad e, fosforo e, skistoji forma turi būti privalomas reikalamas. Aš manau, kad reikėtų ir tokio pakeitimo. Dėkuoju. Danį prezidentą Martinės. Thank you, Chair, and, and thanks to Jan for the work on this file. Just, uh... Ačiū pirmininkė, ačiū Janui už darbą e, su šiuo failu. Tiesiog, kadangi šis klausimas labai techninis, tai ūkininkams galbūt geriausia būtų žinoti, uh, ką tai pakeis jų gyvenime. Man pačiai nelabai aišku, kažkuria prasme m, mm, ūkininkai jau dabar perdirbinė ir mm, būtent ūkija ar kaimininiuose e, ūkiuose, bet iš tikrųjų dalis e, tų e, trašų, kurios dabar yra rinkoje, nepatenka į teisės aktų taikymo sritį. Tai gal paaiškintumėte, ar tai yra tik techninio, e, techninė ataskaita pramoniai, ar tai iš tikrųjų padarys skirtumą ūkininkų gyvenime. Pirmininkas dabar komisijos atstovas atstovė, tiksliau, džiaugtumėmės, jeigu neviršytumėte 10 minučių limito. Atsiprašau, ne iš karto įsijungiau mikrofoną. Ačiū už galimybę pasisakyti. Ačiū ponui Uitema už puikią mm, nuomonę, nuomonės projektą. Kalbėsiu trumpai, žinau, kad laiko nedaug. E, jo labiau, kad komisijos viduje dar diskusijos nesibaigė. Taigi kol kas e, mano pastabos bus tik preliminarios. Džiaugiamės, kad e, nuomonės projekte siūloma uh, maksimaliai išnaudoti maistinės medžiagas laikantį žiedinės ekonomikos principų. Tai iš tikrųjų yra pagrindinis siūlomo reglamento tikslas. Būtent, e, kad e, būtų derin, užtikrinamas e, produktų suderinimas, apimant tos produktus, kurie dabar nepatenka į teisės aktų taikymo sritį. Siekiama, kad trašos ir pakartotinai e, panaudojamos maistinės medžiagos e, būtų įtrauktos. Žinome, kad e, komisija laikosi atsargaus požiūrio, kalbant apie saugias sudėdamasias dalis. Akri nuomonė dabar siūloma nustatyti laiko terminus, iki kada komisija gali pratesti uh, E, sudėtinių medžiagų sąrašą. Tai yra įdomus pasiūlymas, bet mes norime įspėti, kad nereikėtų skubėti vykstant techniniai analizai. Norime būti tikri, kad visos medžiagos įtrauktos į tinkamų medžiagų sąrašą prieduose, e, kad tos medžiagos tikrai saugios ir kad mes žinome riziką ir ji kontroliuojama kad ji būtų kontroliuojama. Toliau komisijai svarbu, kad nitratų direktyvos aplinkosauginiai tikslai nebūtų pastatyti į pavojų, koks be pasirodytų parlamento pasiūlymas šio požiūriu. Taip pat buvo kalbama apie pakartotinai naudojamas maistinės medžiagas diestatus komisijos pasiūlyme e, šios medžiagos jau įtrauktas, yra pasiūlytas pakeitimas e, e, dėl ryčio registravimo, bet aš noriu priminti, kad yra alternatyvi teisėkros procedūra, E, numatyta tokiam registravimui, komisija tai gali padaryti pasitelkusi komitologijos procedūrą ir diskusijos apie tai jau vyksta komisijoje. Ir toliau dėl biologiškai suyrančių medžiagų. Komisija nori būti tikra, kad pats principas būtų įtrauktas jau į pirmąją reglamento versiją ir Mes e, tikrai nenorėtume, kad būtų um, priimamas ir deleguotasis aktas, kuriuo būtų paskiriami komisija atitinkami įgaliojimai. Ačiū. E, na, Ačiū. Pone Aguilera, labai trumpai prašau. Ačiū. Pirmininkė, norėjau pasinaudoti galimybę pasisakyti, grįžau jau iš žuvininkystės komiteto. Ir norėčiau labai trumpai sureaguoti į keletą e, elementų pono Vaitomos um, um, nuomonės projekte. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti už patį dokumentą. Jis e, tikrai parengtas laiku ir džiaugiuosi Taip pat, kad e, turėjau galimybę apsilankyti Niderlanduose ir susipažinti su ten įgyvendinamais projektais. Labai trumpai porą pastabų. Aš manau, kad e, jūsų pasiūlymas yra labai teigiamas konkrečiai dėl mikroorganizmų. Bet man kelia nerima štai kas. Mes turime atsižvelgti į riziką susijusią su e, naujomis rūšimis ir su atitinkamu mikroorganizmų pasiskirstimu. Taigi turime atsižvelgti į šią riziką dėl augimą stimuliuojančių medžiagų, biostimuliuojančių medžiagų. Pritariu jūsų pasiūlymai. Ir toliau dėl leidžiamo trašų kiekio hektarui nesu tikra, ar galiu su jumis sutikti. Mes turime iš tikrųjų uh, E, galvoti apie aplinkosaugą. Aplinka neturi e, tapti žiedinės ekonomikos auka. Taip pat neturėtume pamiršti, kad mūsų daromi pakeitimai paveiks trašų kainą Ir aišku, Žemės ūkio komiteto ir aplinkos komitetų interesai šiek tiek skiriasi šio požiūriu, bet mes turėtume siekti sąžiningos pusiausvyros. Ačiū pirmininką už galimybę pasisakyti. Mm, grįžusi po žuvininkystės komiteto posėdžio, mm, galėčiau išsakyti daugiau pastambų, bet e, svarbiausia, ko gero, yra e, užtikrinti, kad organinės trašos ir mineralinės trašos būtų maksimaliai veiksmingos. Ir mm, turime siekti tinkamos pusiausvėros, kaip sakiau. Toliau Envi generalinio direktorato atstovė, penkios minutės. Ačiū pirmininkė, kadangi komisija iki šiol nepanaudojo savo dešimties minučių, tai labai trumpai. Norėčiau padėkoti ponui e, Huitėme ir noriu pasakyti, kad nitrato direktyvos nustatyta riba 170 kg ir galioja užterštose teritorijose. Ten, kur vanduo tampa nebenaudojamu maistui. Taigi ta riba nustatyta tik toms teritorijoms, kur vanduo jau yra užterštas. Ir toks sprendimas e, buvo uh, E, priimtas prieš kurį laiką dėl to, kad buvo siekiama sureaguoti e, į kylančią riziką. Taigi todėl yra daromas tas skirtumas tarp atskirų medžiagų, nustatant joms ribas. Ir dabar nuomonės referentas, taip pat penkios minutės. Ir dar galbūt galėtumėte plačiau pakalbėti apie mikroorganizmus. Mm, Europoje mes turime tokią tinklų sistemą ir ūkininkai mm, teigia kad mikroorganizmų naudojimas mm, duoda naudą. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegoms už klausimus, ačiū komisijos atstovams, atstovėms už tai, kad kai ką paaiškino. Gaila ir man, kad mes tik rengėme e, nuomonę, bet kai dėl priedų mes turime pasidalėjamąją kompetenciją ir aš noriu patikinti visus, kad aš ginsiu Žemės ūkio komiteto interesus. Mm. Suprantu kolegų pastabas, mes turime galbūt pagalvoti apie e, specialius teisės aktus, e, jei norime didinti žemės ūkio intensyvumą. Mm, o kai dėl panios Hoslin klausimo, e, tradiciniai ūkiai naudoja mm, mm, organinės trašas ir turėtų pasirinkimą, ar norėtų naudoti, pavyzdžiui, mineralinės trašas ar maistinės medžiagas iš organinių šaltinių. Uh, Ir mes turime užtikrinti mm, tokias nuostatas, kurios skatintų tinkamą pasirinkimą. Ir atsakysiu ponui Andžiu taip pat. Galbūt pasistengsiu paaiškinti. Be abejo, pirmiausia, turime naudoti kaip įmanoma grinesnį galvijų mėšlą, griniausia įmanoma forma. Tai būtų ir ekonomiškiausia, ir ūkininkai būtų to suinteresuoti, bet kaip ir sakė komisija, kai kuriuose regionuose m, iš tikrųjų yra ribos nustatytos, kiek mėšlo e, galima naudoti hektarui. M, tam tikrose teritorijose. E, bet e, iš tikrųjų e, galima būtų papildomai tose teritorijose naudoti mineralinės trašas. Ir čia būtų toks žiedinės ekonomikos privalumas. Galima naudoti galvijų mėšlą, kuris nepanaudotas Ir e, dabar yra tokia technologija, kuri leistų tą nepanaudotą galvijų mėšlą perdirbti taip, kad jis e, būtų tokio pat agronominio veiksmingumo kaip mineralinės trašos. Ir e, turime užtikrinti, kad tie produktai iš tikrųjų būtų, kad pasiektų 80 procentų agronominio našumo ribą. Tai jeigu galvosime apie iš tokios perspektyvos, tai tuomet iš tikrųjų galvijų mėšlo maistinės medžiagos galėtų būti panaudotos pakeičiant ir mineralinės trašas ir tai leistų uždaryti tą žiedinės ekonomikos žiedą ar ciklą. Ir kai kuriuose regionuose ES Ūkininkai negali panaudoti viso galvijo mėšlo, turi jį tiesiog išmesti, bet mm, vietoj to perka e, dirbtinės trašas, kas yra keista. Tai ūkininkai turėtų turėti galimybę maksimaliai panaudoti savo ūkio mm, mėšlą ir e, mažiau pirkti dirbtinių trašų. Toliau dėl PDR. Jau paaiškinau, kad reikia maksimaliai panaudoti galvijų mėšlą ir panaudoti taip pat greitimuose ūkiuose, galvijų e, ūkija ar keulių ūkija. Pagamintas mėšlas gali būti perduotas augalinės kultūras naudojančiam greitimam ūkiui. Kol kas taip yra nedaroma. E, toliau ponia Garcija kalbėjo apie e, biostimulantus ir jų keliamą pavojų. Aš sutinku, kai kurie mikroorganizmai gali būti žalingi, jie gali būti e, toksiniai, toksiški, pavyzdžiui, ir gali būti kartais naudojami kaip augalų apsauginės medžiagos ar pesticidų pakaitalas. Ir ponios Hoslin klausimas susijęs. Aš tik noriu būti tikras, kad trašų teisės e, aktuose būtų nustatytos galbūt silpnesnės nuostatos, kad e, mikroorganizmai nebūtų e, leidžiami kaip augalų apsaugos priemonės. Svarbiausia čia galbūt užtikrinti tinkamas pardavimo nuostatas. Ir galiausiai atsakysiu poniai Maginės, kokia nauda ūkininkams iš šito. Aš jau sakiau, kad kai kuriuose ūkiuose išmetamas galvijų mėšlas dėl nustatytų naudojimo ribų hektarui ir turi pirkti dirbtinės. Uh, trašas, bet patvirtinus šį pasiūlymą, ūkininkai galėtų sutaupyti. Be to, organinės trašas, jeigu yra daugiau mm, maistinių medžiagų šaltinių, iš kurių galima mm, naudo, gaminti trašas, tai taip pat leistų sutaupyti. Ir kalbant apie aplinkosaugą, saugą, Tai taip pat e, e, padarys teigiamą poveikį, mes neturėsime importuoti e, trašų arba neturėsime dirbtinai gaminti trašų, degindami iškastinį kūrą ir išleisdami į orą CO2. Ir dar dėl mikroorganizmų gal galėtumėt patikslinti. Yes, and that's, that, these are... Taip, mikrobiniai augalai yra biostimuliatoriai, kaip kad minėjo kolega Gilera. Ir e, šiame pasiūlyme mes norime panaudo, pabrėžti, kad reikėtų panaudoti tuos e, mikrobinius augalus ir kad būtų galima parduoti e, ūkininkams tokias medžiagas, jas galėtume panaudoti trašose. E, panaudojant tokias e, maistinės e, medžiagas, panaudojant tokias medžiagas, maistinės medžiagos bus geriau pasisavinamos augalų. Taigi mes padėtume, pasitarnautume dirbai, dirbos aplinkai. tiesiog maistinės medžiagas e, per biostimulatorius augalai geriau įsisavinintų. Aš norėčiau e, išaiškinti vieną dalyką. Išsiaiškinti vieną dalyką. Jūs minėjote, kad nebūtų jokių apribojimų taikomų azotui. Ir jis būtų, jį būtų galima naudoti neribotai bet manau, kad ribos yra. Nesakau, kad mineralinės e, trašos, e, mineralinėms trašoms reikėtų teikti pirmumą lyginant su organinėmis. Nes azoto abiejose yra daug maž vienodai, taigi nereikėtų diskriminuoti e, mėšlo. Uh, Kalbant apie gyvulių mėšlą, yra riba. 120 kg azoto būtent yra tokia e, riba, o kitose trašose jų gali būti net 300 mineralinėse trašose. Ponas Des, dėkoju. Buvo atliktas e, mokslinis e, tyrimas, jis truko ganėtinai ilgai, jis buvo vykdomas Kempin e, ligoninėje. Nebuvo rasta jokių jokių nuosėdų vandenyje, nors buvo panaudoti 150 kg Taigi, aš manau, man įdomu, ar e, tikrai galime pasiekti net 300 ribą. E, manau, kad mes galime baigti šią diskusiją. Šios diskusijos buvo tikrai įdomios. Prezentacija buvo e, įdomi. Aš nenorėjau apriboti diskusijų, nes ši tema tikrai įdomi. Pakeitimus galite atsiųsti iki kovo 7-13 valandos. Toliau e, kitas darbotvarkės e, punktas - informacija e, apie tarptautinės e, žaliosios savaitės renginį Berlyne. Turite tik tris minutės. Gerai. Aš e, Mm, apsidžiaugiau galėdama dalyvauti šiame e, renginyje. Aš manau, kad e, ši misija, šis vizitas buvo tikrai labai įdomus. Mes e, lankėmės vienoje parodoje, kur bus organizuota Berlyne. Mūsų priemė labai gerai. Aš tai sakau visų kolegų ir komiteto vardu. Taip pat Mums atsivėrė puikios e, galimybės susitikti taip pat ir e, su federaliniu žemės ūkio ministru. Jis diskutavo su mumis daugeliu atveju. Maniau, kad tikrai visiems buvo, visi norėjo susitikti su e, ministru. Uh, Taip pat mes e, galėjome jam išreikšti ir e, savo abejonės, kurios e, susijusios su ateities BŽP reforma. Vokietijos vyriausybei tikrai labai svarbu, kad žemės ūkio ministerijos mumis bendradarbiautų ir jį tai tikrai padarė mūsų primdama. Mes apsilenkėme įvairiuose standuose, Paroda buvo tikrai didelė, negalime aplankyti visų stendų. Aš norėčiau padėkoti sekretoriatui už organizacinį darbą, nes tikrai organizacinis darbas buvo labai gerai atliktas. Be to, kolegos nuolatos dalyvavo renginyje. Ponas Müller ir kiti kolegos um, dalyvavo misijoje. Apsilankėme taip pat ir Bavarijos um, paviljone. Vėlgi mus labai gerai priėmė. Mes uh, taip pat susitikome ir um, su žemės ūkio patarėju. Buvo tikrai labai įdomu susitikti su Vokietijos institucijomis. Gaila, kad negalėjome dalyvauti visi šioje misijoje, bet visi gavote šią raštu pateiktą informaciją. Žodis ponui Des ar po to kitiems. Dėkoju pirmininkė, ačiū kolegai Aguilera už tai, kad vadovavo mūsų darbams. Norėčiau padėkoti tiems, kurie prisidėjo e, prie šios e, misijos. Žemės ūkio komitetas e, lankėsi Berlyne jau ir anksčiau, dar ir tuomet, kai egzistavo Berlyno Vokietijos siena. Mes tai darome ir dabar, nes ir toliau norime rodyti savo solidarumą. Aš manau, kad ateityje reikėtų suorganizuoti netgi mūsų komiteto posėdį Berlyne. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie vyko šią misiją. Dėkoju sekretoriatui už puikų organizavimą. Federalinis ministras, Bavarijos ministras mm, tikrai puikiai bendradarbiavo, aš jiems asmeniškai padėkojau. Šis uh, Ši misija buvo sėkminga. Aš manau, kad e, reikėtų kasmet vykti į e, Berliną. Norėčiau padėkoti kolegijai Aguilera. Dėkoju už jos e, indėlį, veiksmingą darbą. Norėčiau padėkoti Agri komitetui ir darbuotojams. Žalioji savaitė yra vienas iš svarbiausių renginių Europoje. Aš džiaugiuosi tuo, kad delegacija buvo gausi ir kad diskusijos buvo tikrai labai vyksmingos. Dėkoju. Galbūt kas nors norėtų pakomentuoti diskusijas, kokios buvo diskusijos, koks yra diskusijų rezultatas, ką ministrai sakė apie BŽP ateitį. Tai galėtume, galėtume sukronizuoti tokią diskusiją ateityje. E, dėkoju kelionės, misijos organizatoriams. Atsižvelgsime į kolegos des pasiūlymą dėl ateities darbų misijų. Galbūt būtų kokio nors kitų komentarų arba klausimų? Rodos ne. Tai rytoj pratesime darbą ir jį pratesime būtent balsavimu. Pradėsime nuo balsavimo. Visų pirma, pirmas darbotvarkės punktas bus moterys ir jų vaidmuo kaimo vietovėse. Taigi būkite, ateikite mm, laiku, būkite punktualūs. Dėkoju. Baigėme dar anksčiau, negu turėjome nors e, diskusijų ir nepribuojame. Dėkoju visiems.